Okay, ladies and gentlemen, colleagues, can I bring the meeting to... Ponius ir ponai, kolegos, pradėkime popietinę posėdžio dalį. Matote, kad e, šiandien dar turime išnagrinėti tris pranešimus. Pirmas iš jų yra baltoji knyga dėl e, bendros Europos transporto erdvės kūrimo. Pirm, pasikeitimas nuomonėmis suteiksiu žodį pranešėjui ponui Groš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, mums pateikta baltoji knyga yra skirta pirmam pasikeitimui nuomonėmis. Na, mes neturėsime pernelik daug laiko, tačiau vis dėlto e, reikėtų neskubėti, išnagrinėti komisijos siūlymą. Ir manau, kad tikriausiai reikės labai greitai suformuoluoti konkrečių pasiūlymų nes baltą knygą reikėtų žiūrėti pragmatiškai. Ir jeigu jau kalbama apie šią baltą knygą, tai tikriausiai visi žinome, kad tai ne pirmoji tokia baltoji knyga skirta šiai temai, todėl vertėtų pažvelgti atgal ir pasižiūrėti, ar tie praeitie nusibriežti tikslai jau pasiekti. Be kita ko, vienas iš tiklų tikslų buvo sumažinti e, CO2 išmetimą, techniškai sudarinti technologinius ir socialinius aspektus, sumažinti kaštus ir jeigu tie tikslai nebuvo pasiekti, reikėtų pasižiūrėti, kodėl. Pirma, kad galbūt tie tikslai mums nepasirodė labai svarbus, o antras variantas, kad galbūt mes nesugebėjome jų pasiekti. Antroji mano preliminari pastaba būtų štai kokia. Na, šit ta baltoja knyga apriepia laiko perspektyvą iki 2030-50 metų. Iš esmės tai nėra blogai. Tačiau jeigu dabar pažiūrėtume į dabartinę padėtį, į per pastaruosius mėnesius sukauptą patirtį bendraujant su taryba, tai tokia ilgalaikė perspektyva, man rodos, yra šiek tiek pavojinga. Na ir man rodos, daugelis kaip ir sutiktų su šiais pasiūlymais jau vien dėl to, kad juos tai reikės įgyvendinti 2030 ir 2050 metais. Tačiau norint pasiekti tų tikslų, galbūt reikės dėti daugiau pastangų, negu kad galime įsivaizduoti dabar. Todėl aš siūlyčiau, kad mes kaip parlamentas turėtume elgtis pragmatiškai, suformuluoti konkrečių um, pasiūlymų ir dabar susitelkti pirmiausia į dešimties metų laikotarpį, aišku, nepamentant iš jokių ilgesnės perspektyvos ir siūlyti konkrečių priemonių tam, kad e, galėtume aiškiai išreikšti parlamento lūkesčius dėl transporto erdvės. Vienas į kitą jau darėme, e, priminsiu prie, priežastis ir beje nenorėčiau e, dabar ginčytis dėl savokų, mes norėjome veiksmingo transporto rūšių apjungimo. Tam veiksmingo galvojant apie žmonės ir apie ekonomiką, tam, kad visos trampoto rūšis galėtų e, nuosekliai bendradarbiauti, nes visi tikisi, kad priklausomai nuo transporto rušies ir geografinės padėties, užtikrinant e, e transporto rušių veiksmingą saveikumą, reikėtų atsižvelgti aplinkosaugos, saugos aspektus, harmonizavimo aspektus. Na ir manau, e, kad kai kalbame apie šį dokumentą, tai reikia pastebėti, kad jame aiškiai atsispindi šie tikslai. Tačiau, kai kalbame apie 2020-2020 metų laikotarpį, reikėtų dar labiau išryškinti šiuos tikslus, juos susitelkti. Manau, kad kai dabar jau artimiausia ateityje, kai kalbėsime energetiką, reikės neapsiriboti vien tik žodžiais, reikės konkrečių veiksmų. Na, ar tų tikslų pavyks pasiekti iki 2050 metų, tai čia, čia dar klausimas. Tačiau manau, kad reikėtų dabar jau nusibriežti tokius tikslus, kurie leistų sumažinti CO2 išmetimą e, oro kelių ir vandens transporto srityje. Tai vienas iš atspirties taškų mano manimo. O kai kalba eina apie rinko atvėrimą, tai iš esmės mes palaikome atviros rinkos mintį, tačiau atvira rinka nereiškia atvirimą bet kokią kainą. Ir norėčiau priminti e, prieš dviejus metus vykusias diskusijas dėl kelių eismo kabotažo. Ir tuo metu didžioji parlamento dauguma pasakė, kad e, kai kalba eina apie atvirą rinką, tai mes turime galvoje, kad atvira rinka reiškia taisyklių nustatymą ir jų laikymasi. Ir nesutinku su tuo, kad jeigu, tarkim, yra m, vieni priešinasi e, taisyklėms aplinkosaugos ir socialinių reiklų srityje, kad tie patys e, pasisakytų už rinkos atverimą e, veiksmingumo srityje. Taigi aš manau, kad reikėtų konkrečiau suformuluoti taisyklės, negu kad dabar nušviesta baltoje knygoje. O konkretus e, realūs tikslai reiškia, kad mes turėtume labai aiškiai vardyti mūsų perspektyvą bendram su taryba ir komisija. Pastaruoju mėnesiu diskusijos ir e, dabartinė diskusija šiandieną, be kita ko ir dėl gelišinkelės ryties, rodo, kad mes e, parlamente palaikome tikslus, nustatome tikslus, kuriuos palaiko didžioji dauguma ir tie tikslai yra ekonominio ir transporto politikos pobūdžio, tačiau valstybės narės tų tikslų pato neperima. O dar blogiau yra tai, kad vėliau pato pradedamas taikyti priemonės, kurios tiesiogiai liečia darbo vietos sąlygas ar įdarbinimo užimtumo galimybės ir po to valstybės narės pasakys, kad tai yra europinės politikos kurią jos raginamas vykdyti tiesioginė išdava. Ir todėl viskas suverčiama Europos Sąjungai. Taigi, jeigu kitos institucijos nėra pasiryžusios tai padaryti, tai mes kaip parlamentas turime parodyti, kad norime atviros rinkos, kuri veiktų remdamasi konkrečiomis taisyklėmis, tačiau ta atvira rinka neleiškia atlyginimų dumpingo, nei aplinkos dumpingo, nei kitokių mums svarbių vertybių nuvertinimo. Na, jeigu kolegai, kolegos neprieštaraus, tai aš siūlyčiau e, saugumą, veiksmingumą ir transporto rušių apjungimą aptarti sistemingai ir viską suvesti dokumentą, kuris nebūtų pernelik plataus pobūdžio, tačiau jame būtų konkrečiai atkreipiamas dėmesys į praeities e, spragas, o taip pat ir tas iniciatyvas, kurių tikimės iš komisijos. Taigi šiuo požiūriu šis dokumentas yra svarbus, įdomus pagrindas, kuriame perspektyva yra iki 2050 metų, tačiau aš siūlyčiau mums susitelkti į artimiausius 10 metų. Štai tokia įžanga iš mano pusės, džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimu su kolegomis komitete, o taip pat tikiuosi kad e, mes kaip parlamentas pasirinksime e, ryštingą, vieningą poziciją dėl Europos ateities e, transporto erdvės ir busime veiksmingi. Ačiū ponui Groš. Prieš suteikdamas žodį komiteto nariams, dar suteiksiu žodį poniai Jėger komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, naudodamas į progą, norėčiau padėkoti transporto komitetui už jo paramą komisijai rengiant Baltąją knygą. Ypač norėčiau padėkoti Matthew Grosh už visą jo darbą, pradedant pranešimu dėl komunikato, dėl tvaraus transporto 2009 metais. Koordinatoriai buvo visų pirma informuoti apie komisijos baltąją knygą. Tai buvo padaryta kovo 28 dieną. Ta baltąją knygą pristatė komisijos narys Kalas ir nuo to laiko turėjome galimybių apie ją padiskutuoti. Baltoji knyga sulaukė didelio susidomėjimo, daug reakcijų ir dauguma tų reakcijų buvo teigiamos. Dar naudodamasi progą noriu Jūs informuoti, kad prieš porą dienų transporto ministrai taryboje aptarė šią temą. Pacituosiu ministrų žodžius. Mm, Sveikiname Baltąją knygą e, kaip labai išsamų dokumentą, kuris turėtų prisidėti prie sektoriaus konkurencingumo, vidaus rinkos kūrimo užbaigimo ir padėti kovoti su priklausomybė nuo, tam, nuo naftos šaltinių. Ir šis, ši baltoji knyga yra pagrindas renkti tolesnės priemonės transporto sektoriuje. Galbūt tam tikri suinteresuotieji asmenys e, transporto sektoriuje šiek tiek kitaip vertina, įvairiai vertina Baltąją knygą, vis dėlto artėjama prie sutarimo dėl poreikio nustatyti ambicingus tikslus ir imtis veiksmų. Ir manau, kad e, tai lemia suvokimas, kad e, transporto politikos ekonominiai, socialiniai ir aplinkos saugos e, tikslai e, tampa vis labiau susiję tarpusavyje. Jei pažvelgtume į trumpalaikį perspektyvą, visų pirma, reikia mažinti priklausomybę nuo naftos, mažinant kūro kainas, taip pat kovoti su klimato kaita ir e, mažinti taršą vietose. Technologijos gali padaryti transportą tvarų taip pat gali padėti išlaikyti šios sektoriaus konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. E, konkurencingas transportas padės visuomeniai e, mažinti e, transporto grūščių sukeltus kaštus verslui. Taigi komisija nusprendė vadovautis veiksmingo komodalumo principu ir nustatyti veiksmų tikslus ir turiu pasakyti, kad visus šios dalykus buvo gerai sureaguota. E, bus siekiama įvairių transporto rušių integravimo. Turbūt prisimenate, kad 2001 metais mes prašėme, kad būtų įgyvendintas e, modalinis poslinkis, vėliau kalbėjome apie komodalumą, o dabar kal, šiam, šioje baltoje knygoje kalbame apie visų transporto rušių integravimą. Didesnis veiksmingumas turi būti pasiektas konsoliduojant e, apimtis, tai yra daugiau naudotis geležinkeliais, vidaus vandenimis ir mm, gabenant krovinius trumpais atstumais jūrą. Taigi reikia sutelkti dėmesį į logistiką, į geresnės technologijas, ryšių infrastruktūrą. Transporto sistema turi būti pagrista vienu tarp rūšinių mm, tinklu, o ne įvairių šalių tinklais. Apie tai kalbama Baltojo knygoje, apie tai kalbėjo ir ponas Groš. Taigi, Kalbame apie vidaus rinką, apie bendrą transporto struktūrą, bendrą transporto erdvę. Kalbame apie transporto rūšių integravimą, taip pat geresnį bilietų sistemų tvarkymą ir taip toliau. Siekiame tvarumo ir siekiame užtikrinti mūsų piliečių ir verslo judėjimo teisės. Taigi, E, turiu pasakyti, kad judumas tai nėra alternatyva, tai nėra neprivalomas dalykas, tai yra teisė ir tai yra vien svarbus dalykas siekiant ekonominių ir socialinių prioritėtų. Reikia išmanių paklausos valdymo formų, e, tenkinant judumo poreikius ir taip nepakenkiant geroviai. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad mes e, numatome 40 veiksmų, juos komisija pasiūlys per artimiausius 10 metų, kai kurie iš jų bus pasiūlyti per dabartinę kadenciją ir tie pasiūlymai atitiks mūsų tikslus. Paminėsiu keletą. Geležinkelių srityje siūlome atverti vidaus keleivių rinkas, e, nus, visuotinės svarbos paslaugų funkcijas paskirstyti per konkursus Dėl technologijų Nus, numatysime ambicingus CO2 išmetimo standartus transporto priemonėms, toliau infrastruktūros e, finansavimas. Mes taikysime griežtesnės sąlygas ES lėšų panaudojimui. Taip pat e, stengsime integruoti išorės išlaidas, e, sieksime naikinti mokestinės kliūtis. Vietos transporto srityje remsime miesto transporto planų tvirtinimą. Ir jeigu tik šie veiksmai bus įgyvendinti iš tų 40, kuriuos e, numatome pasiūlyti, mes jau pasieksime esminių pokyčių transporto sistemoje. Kai kurie tos pokyčius netgi vadina revoliucingais. Tikiuosi, kad parlamentas parems mūsų strategiją, mūsų pastangas ir padės mums siekti bendrų tikslų. Uh, dar šiek keletą žodžių apie 40 veiksmų ir jų mm, pavertimą darbo programą. Mm, iki 14 metų mes e, išsameu tai aptarsime rugsėjo mėnesį, o dabar laukiame jūsų nuomonių dėl Baltosios knygos. Ačiū. Much, Ačiū, ponė Jėgė. Dabar kreipiuosi į kalbėtojus frakcijų vardu. Pirmiausia, socialistų frakcijos vardu, ponė Sedelova. Ačiū už suteiktą žodį. Europos komisijos pateikta vizija iki 2050-ųjų yra svarbus dokumentas, kuris numato, kokiomis kryptimis ateityje vystysis transporto politikos, tačiau taip pat ir kiso, kitos koordinuojamos politikos. Turime kalbėti ne tik apie energetikos sektorių, tačiau e, aplinkos, e, sveikatos ir saugumo dalykus. Man saugumas yra vienas svarbiausių prioritetų atsižvelgiant į statistiką. Todėl vertinu šią baltąją knygą, kuri pasitarnaus ne tik kaip pagrindas mūsų diskusijoms, bet taip pat kaip ir išeities tašką būtina, kad galėtume pri patvirtinti realistinius ir būtinus e, žingsnius iki 2050-ųjų. Taip pat turėtume aiškiai žinoti, ką planuoja daryti Europos komisija. Baltoji knyga remiasi ankstesniais dokumentais, būtent 2001 ir 2006 baltosiomis knygomis. Europos pozicija, e, parlamento pozicija yra apibrėžiama e, par, parlamento pranešime. Visi šie dokumentai turi atsispindėti baltoje knygoje, įskaitant ir vertinimą, iki kiek e, tikslai nustatyti iki 2001 buvo pasiekti. Taip pat reikia pasakyti, kad seni tikslai vis dar galioja, tačiau taip pat yra ir naujų. Baltoji knyga yra unikali proga leidžianti sukurti vieningą Europos transporto erdvę kurią sukurs 27 valstybės narės, kurių išeities pozicijos yra skirtingos, o tai yra didžiulis iššūkis, kadangi infrastruktūros ir transporto paslaugų lygis labai skiriasi. Tai yra apribojimas tam tikras siekiant tikslų. Žinau, kad baltoji knyga pabrėžia mm, šį dalyką. Taigi, mes turime numatyti Europos lygio instrumentus, priemonės, kurie skatintų mm, valstybių narių transporto sistemų konvergenciją. Čia reikėtų konkrečiau. Tai reikėtų konkrečiau paminėti. Dar vienas svarbus elementas yra intermodalumas. šį tikslą pasiekti bus sunku, kalbant apie finansavimą. Todėl Baltojoje knygoje skelbiama žinia turėtų būti apie įvairių transporto priemonių prasmingą bendradarbiavimą, o ne konkurenciją. Ten kalbama apie miesto tarp miestinio ir, ir tolimųjo, nuotolinio, tolimojo transporto tikslus Baltoji knyga nustato labai toli siekiančius tikslus, o valstybės narės labai skiriasi pagal tą potencialą, kaip gali siekti šių tikslų. Tačiau, kadangi dabartinė situacija netenkina, aš palaikau Baltosios knygos poziciją, kurioje siūloma dešimt pagrindinių tikslų. Juos reikia paremti, tačiau dar daug ką reikia patikslinti kils turbūt diskusija dėl subsidiarumo, kalbant apie miesto judumą, alternatyviais šaltiniais varomų automobilių naudojimo miestuose. Taigi reikia užtikrinti lankstumą, tačiau manau, kad turi būti tam tikras pagrindas ir priemonės numatytos Europos lygiu. Tas pats pasakytina ir apie kitus tikslus, pavyzdžiui, CO2 emisijų mažinimas ir panašiai. Dar vienas svarbus aspektas susijęs su išorės išlaidų integravimo ir teršėjas moka principo. Reikia pagalvoti apie tai, kokius, kaip bus apmokestinamos įvairios transporto rūšis ir priemonės. kurios motivuotų žmonės elgtis racionaliau ir tvariau. Baltoji knyga taip pat kalba ir apie darbo galimybės, taip pat darbo sąlygas. Šiame sektorijoje dirba 10 milijonų žmonių, tai yra svarbus aspektas, į kurį reikia kreipti dėmesį. Atsižvelgiant į darbo sąlygų kokybę, saugumą, profesinį mokymą, švietimą ir taip toliau. Manau, kad socialinio kodekso koncepciją reikėtų patikslinti. Esu tikra, kad konkurencingumas ir paslaugų kokybė bei veiksmingumas yra susiję dalykai. Todėl pritariu viskam, visiems planam, kurie leis padidin, pagerinti paslaugų kokybę. Vartotojų elgesys yra labai svarbus dalykas. Todėl palaikau e, įvairias suvokimo skatinimo e, kampanijas, iniciatyvas. Ir taip pat labai svarbu, kad visuomenė palaikytų šią ilgalaikę politiką, todėl svarbu e, apie tai kalbėti europinių, regioninių, nacionalinių ir kitais lygiais. Ačiū dabar, ponė Maisner. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Transportas yra dėl daugelio priežasčių svarbus Europoje, tai yra pagrindinė um, vidaus rinkos ašis ir kuo sklandesni transportas rautai, tuo geriau mums visiems. Be to, transportas yra didelis taršo šaltinis, todėl galvojant ir apie aplinkosaugos tikslus, transportas yra svarbus. Ir galvojant apie ateities ekologinius tikslus, reikėtų pagalvoti, kaip e, visas mums reikalingas transportas rušis reikėtų tvarkyti taip, kad transportas neįstriktų, kad visi galėtų pasinaudoti transporto rušimis ir kad pasiektume visų nusibrieštų tikslų tiek ekologijos, tiek saugos srityje, tiek ir keliaivių teisės srityje, tiek ir vyresnių žmonių galimybės naudotis transporto srityje. Taigi tai yra tikslai, kuriems visi pritarėme, čia turime pasitelkti naujas technologijas, kurios egzistuoja, na, ir gal, o galbūt bus tokių technologijų, technologijų 2050 metais, apie kurias dabar net negalime galvoti, net negalime įsivaizduoti. Ir, pažiūrėjau, galvojant apie išmanes transporto rušis, yra daugybė galimybių, kurių dar net negalime gerai įsivaizduoti. Todėl gerai, kad būtų paliktos atviros duris visoms galimybėms. Baltoje knyga, aišku, reikia ieškoti veiksmingiausių sprendimų. Ir čia šio požiūrio ne visai sutinku su komisija. Na, aš suprantu, kad komisija gali siūlyti, e, kiek procentų iki kada galima būtų perkelti kitas transportušis, pavyzdžiui, iki 20 metų tam tikrą um, e, transporto procentą perkelti iš gatvių, iš kelių į vandens transportą, į e, geležinkelio transportą ir taip toliau. Aš įsivaizduoju, kad komisija siūlo e, konkrečius skaičius, tačiau aš neįsivaizduoju, ar visais atvejais, visose regionuose galima sakyti ir 30 procentų, tarkim, 300 km atkarpoms galima perkelti į kitą transporto rūšį, nes sąlygos kaimo vietovėse yra visai kitokios, bet to ir valstybės narėse potencialas potencialas yra skirtingas, todėl reikėtų pasižiūrėti, kokie yra tikslai, kaip jų siekti, e, kokią atkarpoje ir kokį metodą pasitelkus. Tai yra geriau negu nusibriežti konkrečius e, procentinius nuošimčius ir bandyti juos pasiekti. Beje, praeitą savaitę vyko delegacijos vizitas, be kita ko susitikome su vidaus laivybos atstovais ir prieš jį susitinkant aš jau buvau įsivaizdavusi, kad vidaus vandenų laivyba yra aplinkai palanki transporto rušis ir ją reikėtų skatinti ne vien tik tais tuomet, kai atkarpos yra iki tri, virš 300 km, bet ir trumpesnėse atkarpose ir bandyti siekti, kad e, prekes būtų gabenamos e, upėmis, laivais, nes tai būtų veiksmingiau, ekonomiškiau, ekologiškiau, turėtume labiau tai, tai susitelkti. Aišku, reikalingas tinklas, infrastruktūra ir, kaip sakė ponė Jėger iš komisijos, būtų geriausia e, sukurti e, daugiarūšį transporto tinklą. Ir, pažiūrėjau, būtų įmanoma sukurti koridorius, kai būtų naudomas trys transporto rūšis ir e, sukurti kažkokius um, perkrovimo centrus ir tokiu būdu pasirinkti ekologiškesnės transporto rušis. Kitas svarbus iššūkis yra miesto transportas ir čia sutinku su pasiūlymu, reikėtų pasižiūrėti, kaip pasirinkti veiksmingesnės e, transporto ryšis, tačiau ieškoti būdų ir plėtoti individualų transportą, kuris, aišku, būtų nekenksmingas aplinkai. Be to, kai galvome ilgesnius atstumus, tai norime, kad ne vien tik tais prekes, bet ir žmonės būtų gabenami aplinkosiškai, teisingai, ekologiškai, veiksmingai. Ir čia galbūt reikėtų kažkokios tai bilietų sistemos, kuri padėtų žmonėms patogiau, veiksmingiau e, keliauti po Europą viešuoju transportu. Na, ir, pažiūrėjau, pateiksiu Um, pavyzdį, kad jeigu nori keliauti iš Briselio, iš Madrido, um, keliauti kitom transporto bešimtai, reikėtų pateikti informacijos, kad yra ir kitų būdų keliauti, ne vien tik tais lėktuvai tik svarbiausia, kad būtų pasirinkimo galimybės. E, toliau dokumente kalbamas apie finansavimą, yra įvairių finansavimo variantų ir turėtume pasižiūrėti, kokį e, vaidmenį galėtų suvaidinti Europos investicijų bankos. Um, obligacijų sistemos ir taip toliau. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kokius būtų finansavimo galimybės. Na ir svarbiausia, norėtųsi, kad nebūtų pamesti iš akių pagrindiniai tikslai būtų užtikrintas konkurencingumas ir vis dėlto išliktų veiksmų laisvės individualiems sprendimams. Ačiū. Toliau kalbės ponas Redmo. Ačiū, pirmininkė. Tai yra pirmasis apsikeitimas nuomonėmis ir todėl norėčiau grįžti prie to, ką, apie ką mes iš tikrųjų kalbame, kai kalbame apie tai, kad reikia Europos transporto politikos, transporto erdvės, man atrodo, kad vienintelė ir pagrindinė priežastis yra tai, kad reikia padėti aptarnauti vieną bendrą rinką. Tai yra Europos transporto politikos pridėtinė vertė. Tik tiek. Ir šiuo atžvilgiu Baltoji knyga, kurią aptarėme, man atrodo šiek tiek kaip e, neįmanomas dalykas, kuris e, negali būti arba pusiau geras, pusiau blogas. Man atrodo, kad judumo realybėje apriboti negalima. Šioje baltoje knygoje sumaišomos, sumaišomi praktiniai, prozaiški dalykai, tačiau tuo pat metu kalbama ir apie labai didžiul, didžiulės idėjas. Ir šiuo atžvilgiu taip jų vadinamas, na, vadinamoji vizija yra fantazija. Jeigu pažvelgtume 40 metų atgal iki, į 1970 metus, aš prisimenu panašias vizijas apie transportą, apie skraidančias mašinas ir galimybę nuvykti iš Londono į Sidnėjų per 45 minutės. O pažiūrėkite, kasgi yra dabar. Aš lygiai taip pat skeptiškai žiūriu į dabartinės prognozes iki 2050 metų. Aš taip pat norėjau, norėčiau konkrečiai pakalbėti apie tam tikrus pasiūlymus. Pirma, pasiūlymas dėl mašinų, miestų be mašinų. Man atrodo, tai visiška nesąmonė. Mes kalbame apie kelių apmokestinimą, kad pakeistume žmonių keliavimo įpročius. Čia jau socialinė inžinerija, kurią aš visiškai atmetu. Kalbame apie poreikio valdymą. Juk rinka viską valdo. Toliau kalbama apie laipsnišką įprastiniais būdais varomą automobilių atsisakymą. Jeigu kalbė, būtų kalbama apie sintezės būdų varomą, brandulių sintezės būdų varomą automobilį, galbūt aš palaikyčiau tokią idėją, bet apie tai niekas nekalba. Tokio automobilio dar neišrado. TENT programa. Sutinku su komisijos pasiūlymais, jų pagrindinė idėja, kaip reikėtų panaudoti menkus finansinius išteklius gerinant transportą ateityje. Apie tai jau reikėjo kalbėti anksčiau. Taip pat vieninga Europos oro erdvė kaip galima greičiau reikia stumti į priekį šį klausimą. Taip pat pritariu, kad reikia koordinuoti finansavimą, kadangi gyvenam, išgyvename rimtą finansų krizę. Ir, manau, reikia maksimaliai panaudoti turimas lėšas, užuot įsivaizdavus, kad to, tas finansavimas bus besaikis ir nesibaigintis. Taigi, apibendrinant, pirmininkė, kaip jau sakiau, Ši baltoji knyga turi ir privalumų, daug, su daugeliu kuo dėja negaliu sutikti. Iš esmės nesutinku su šio dokumento vizija, nes turime kalbėti apie vieną bendrą rinką ir kaip jai padėti ir, ir nieko daugiau. Ačiū. Ponas. Na, jeigu kolega pasakė, kad e, rinka tai yra vadybininkas, tai iš karto noriu pritarti, kad pritariu bet tokiu būdu transportima bus e, sugriauta, sugriauta politinės valės. Mes skiriame 30 milijardų oro linijos vežėms tam, kad galėtum pigiai skristi, tačiau nieko neduodame geležinkeliui, kad geležinkelis būtų brangesnis. Mes turi privalome e, lokomotyvams mokesti už kiekvieną kilometrą, tačiau gatvėse to nedarome, taigi rinka sugriauta. Taigi kodėl turime gilintis į transporto politiką? Mes turime bendrus ES tikslus, tai yra sumažinti CO2 išmetimą. Ir aš manau, kad nepakeitus judumo įpročius šių tikslų nepasieksime. Todėl būtent ir turime gilintis į transporto politikos klausimus, nes e, CO2 30 e, procentų išmetama transporte, tai yra blogai, tačiau blogai yra tai, kad nuo 1990 metų e, CO2 transporto srityje tarša padidėjo 50 procentų, kai kitose srityse tarša sumažėja. Taigi būtent štai toks rezultatas pasiektas pas, panaudos milijardus mokesčių mokėtojų pinigų. Todėl labai svarbu svarbu, kad komisija nusistatytų tikslus. Pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė to nedaro, nes Vokietijos, aišku, formuoja savo politiką, tačiau transportas nevaidina jokio vaidmens, ko protokele nėra transporto, nors tai vienas iš didžiausias trašos šaltinių. Todėl labai svarbu, kad komisija suveikia, jog nepakeitus transporto e, ir judumo įpročių nepasieksime aplinkosaugos ir apskritai ES tikslų pas, e, na, nuo 300 km iki 2030 metų. Tai yra, kad visas transporto rūšis, net jeigu ir atstumas yra trumpesnis negu 300 km, tačiau dabar yra knyga numatytas vienas e, tikslas, kuris buvo dar ankstesnėje baltoje knygoje komisaro Kinoko. Jo tikslas buvo perkelti transportą iš kelių į geležinkelius. Tai nepasiekta. Dabar tiesiog tas tikslas vėl paminėtas, tačiau nebuvo išanalizuota, kodėl tas tikslas nepasiektas. Dabar kalbama apie tarprūšinį transportą. Ne, nebuvo paaiškinta, ką tai reiškia, bet tai buvo tikslas. Todėl džiugu tai, kad šioje knygoje Nors, aišku, čia tarsi einant aplinkui vis dėlto siūloma Um, kaip tikslas perkelti transportą iš kelių į kitas transporto rušis, vandens transportą, geležinkelius ir taip toliau. Na ir čia komisija galiu pasakyti, kad e, per ateinančius dešimt metų reikės daug ką pagerinti. Sutinku, kad reikalingos ilgalaikis perspektyvos, tačiau 2030-50 metais dabartiniai komisarai jau nebedirbs ir jau jiems nebebus svarbus, ar buvo gyvendinti tie tikslai kito laiko. Reikia sutelkti į trumpalaikis tikslus, reik, jeigu norime sumažinti um, taršą E, iki 2030 metų 20 procentų, tai kasmet reiškia 1 e, procentas kasmet. O jeigu galvojame iki 50 metų, tai reiškia 60 procentų sumažinti taršą, tai reiškia 5 procentai kasmet. Bet jeigu norime pasiekti visų šių tikslų, tai jau reikia pradėti dabar, ne nuo 2020 metų. Nes jeigu pradėsime jau dabar mažinti taršą, tai turėsime galimybę um, pasiekti tų tikslų. Nes jeigu susidėsime rankas ir sėdėsime nieko nedar iki 2020 metų, tai po to tikrai um, nepasieksime nieko ilgalaikėje perspektyvoje knygos silpno vieta yra lama artimo perspektyvai dešimčiai metai. Ir jeigu aš pasieksiu uh, tikslus iki nusibrieštus tikslus, tačiau um, kaip atspirties taškas nebus pasirinktas 1990 metai, nes tai buvo nuo to laiko. Nes nuo to laiko taršas padidėjo iš transporto 50 procentų, Tai jeigu mes pasižiūrėsime į dabartinį tikslą ir jo atspirties tašką, tai jis nebecingas. Bet to pasižiūrėkime, kaip galima būtų išvengti transporto. Mes, e, kaip žaliai visuomet siūlome vengti transporto, perkelti kitas rušis, pasiekti, kad jis būtų ekologiškesnis. Tai ką reiškia išvengti transporto? Jeigu žuvis gaudamos e, e, Skandinavijoje, po to jos pervežamos šaldant iki Maroko, po to jos ten tarsi e, vėl yra aprinkiamos tam, kad jos vėl būtų gražinamos į Helsingį, Göteborgą ar dar kažkur ir parduoti jos restoranuose, tai, e, tai nesąmonė. Aišku, įmonėms naudinga, nes tokios e, politinės sąlygas, tačiau kaina moka ap, mokesčių mokėtojas ir nukenčia aplinkosauga, taigi reikia sukurti atitinkamas sąlygas, kad to nebūtų, nes jeigu nepasikeis uh, pagrindinės sąlygos, tai transportas ir toliau išliks uh, Europoje pigus, o aplinkosauga bus brangi ir todėl nepasieksime nei vieno iš tų tikslų. Ta vieną pavyzdį aš visuomet miniu. Pavyzdžiui, Ispanijoje milijardų e, e, mokesčių mokėtojų pinigų buvo skirti greitkeliui. Tačiau e, greitkeliuose mokamos rinkliavos o mažesnėse keliuose nemokama. Tai dabar niekas nebevažinėja greitkeliais, visi važiuoja kaimo keliais ir yra vėlgi nesąmonė. Todėl aš manau, kad reikia, kad komisija pasirūpintų, jog būtų tinkamos sąlygos sukurtas, kitaip tikslai nebus pasiekti. Pabaigai pasakysiu dar štai ką. Taip, tai geras dokumentas, geras atspirties taškas, tačiau jį reikia gerinti nes aš noriu keisti tikrovę, aš noriu, kad būtų apsaugotas klimatas ir aišku, noriu, kad e, mobilumas kaip vertybė išliktų tiek mums, tiek ir mūsų vaikams ir jų vaikams. Ačiū, ponas Kančia. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Grošu už tai, kad pristatė šią temą. Manau, kad mm, mes čia turėtume derinti savo didelius užmojus. Reikėtų pasižiūrėti, kokia yra dabartinė infrastruktūra, neužmiršti ir krizės, su kuria dabar susidurėme, ir imtis pastangų mūsų gairės yra iki 2050 metų, esame nusibrėžę pagrindinius tikslus, tačiau reikėtų pasirūpinti, kad tai, ką darome, būtų pagrista dabartinė realybė. Mes, mums juk nėra suteikti absoliutus įgaliojimai daryti, ką norime. Taigi turime stengtis derinti, viską derinti. Kaip jau sakiau, svarbu žvelgti į ateitį, bet uh, taip pat e, siekti, kad tai, ką darome, duotų sėkmingų rezultatų. Jeigu norime pasiekti savo tikslų, turime neužmiršti, kad dabartinė ekonominė padėtis yra sudėtinga. Aš esu parengęs keletą pastabų apie tai, kokie turėtų būti mūsų tikslai. Mes turime siekti kurti tausią transporto sistemą, apie tai mes ir kalbame, ir tai siejasi su keliomis sąlygomis. Reikia ekonominio tvarumo. Tačiau tai nėra svarbiausias dalykas. Mes e, siekiame ir aplinkosaugos, ir socialinio tvarumo. Taip pat norime pereiti nuo nafta grindžiamos ekonomikos. Neseniai mes atsisakėme brandolinės. Ener... Numatėme atsisakyti brandolinės energetikos. Taigi turime galvoti apie kitus šaltinius. Kitas dalykas yra liberalizavimas. Mums reikia atviros rinkos, kuri, žinoma, turi būti gerai reguliuojama, tačiau, kaip sakė pranešėjas, turime užtikrinti, kad pagal galiojančias rinkos taisyklės visų teisės būtų vienodos išlaidų prasme. Kalbant apie bendrą Europos transporto erdvę, reikėtų kalbėti apie bendrą oro erdvę ir bendrą geležinkelių erdvę. Mums reikia, kad rinka būtų konkurencinga. Trečias dalykas komodalumas ir tinkamas įvairių transporto rušių integravimas. Neįmano, negalėsime pasiekti poslinkių transporto srityje švai, ir švaistysime išteklius, jeigu neužtikrinsime komodalumo. Pranešėjas labai teisingai paminėjo artimesnį terminą, maždaug 10 metų. Taip pat reikia galvoti ir apie projektų obligacijas, taip pat apie privataus ir viešojo sektoriaus e, partnerystės ir finansavimą. Būtent tokie dalykai, į tokius dalykus reikėtų atsižvelgti e, rengiant pasiūlymus. Ačiū dabar, ponas Alkenroj. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už įžangą ir esu įsitikinęs, kad per ateinančius mėnesius e, gerai bendradarbiausim. Negaliu pritarti ponui Bergham, nes transporto politika negali apsiriboti vien rinką reglamentuojančių statymų e, modifikavimo, trans, teisės aktų e, keitimas turi teigiamų ir neigiamų poveikių. Na, ir Čia negalime tikėtis, kad e, kažkokios dieviško įsitikimo dėka transporto problemas jisai spręs, todėl reikalinga baltoja knyga ir jeigu nieko neveiksime, nieko nesimsime iki 2050 metų, tai e, 50 procentų išauks keleivių pervežimas, 80 procentų išauks prekių pervežimas ir nebevaldysime visko. E, jeigu nesimsime žingsnių. Taigi dokumente daug e, kas pasakyta apie tikslus, kurių turime pasiekti transporto e, perkelimo. Į kitas transporto rušis mobilumas skatima, tai yra daug e, teigiamų minčių, kuriams pritariu. Vis dėlto noriu pasidalinti ir kai kuriomis kritiškomis mintimis dauguma priemonių numatytos antrajai periodo pusiai, tačiau norėtųsi, kad jau dabartinė komisijos kolegija per ateinančius keletą metų įgyvendint, pradėtų įgyvendinti priemonės, nes manau, kad pirmenybę turėtume teikti priemonėms iki 20 metų, ne toms, kurioms, kurios numatytos iki 2050 metų. Ir aišku, viskas susiveda į valstybių narių politinę valią čia pasakyta, kad reikėtų E, siekti, kad e, iki 20 metų išorė vidiniai koštai, privalo, kaštai privaloma tarka būtų eksternalizuoti. Tai yra gerai, pritariu šiai minčiai. Tačiau jeigu pažvelgsime, e, kiek kainavo e, pasiek, patvirtinti ir gyventinti eurovinietę, tai man kyla dviejonių. Taigi, kabutėse čia pasakysiu praeitą savaitę taryboje viskas buvo vertinta labai teigiamai, tačiau man rūpi, kaip taryba reaguos per ateinančius keletą metų į konkrečias priemonės. Kitas svarbus aspektas yra finansavimas. Aš manau, kad tai turėtų būti vienas iš pagrindinių mūsų pranešimo elementų. Turėtume pagalvoti, kaip finansuoti tuos pokyčius transporto srityje. Aš čia, aišku, negaliu spontaniškai sugalvoti, kaip tai padaryti. Aš manau, kad mums reikalingas kažkoks mišrus finansavimo mechanizmas. Ir manau, kad e, turėsime aptarti šį klausimą kartu, kai kalbėsime apie e, mišrius transporto tinklus Europos Sąjungoje. Mano manimu gerai, kad įvairiose baltosios knygose atkreipiamas dėmesys ir socialinius aspektus. Taip, jeigu norime pasiekti vieningos transporto rinkos, tai rinka turėtų bal, būti valdoma atsižvelgiant ir į socialinius aspektus, reikėtų numatyti ir į darbdavių atsakomybę, darbuotojų poreikius ir jeigu norime sukurti vieningą geležinkelių tinklą, tai reikėtų labiau atsižvelgti ir socialinius aspektus. Kitas svarbus dalykas yra judumas miestuose, miestų transportas. Tai aišku sudėtingas klausimas, bet tikslai nusibriežti labai ambicingi, tai yra toks miesto transportas, kuris visiškai neišmestų CO2. Tačiau tiesą sakant, tai ne komisijos kompetencijos rytis, o daugiausia miestų savivaldybių kompetencijos rytis. Taigi, kaip galėtume e, išspręsti, jeigu neturime kompetencijos šios rytyje. Kiti e, dalykai - inovacijos, e, miestų transportas, e, CO2 ir taip toliau toliau. Aš manau, kad turėsime geros mintis, bet turėsime ir kitų galimybių jas aptarti išsamiau. Ačiū, ponė Savisar. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Skirtingai ne prieš mane kalbėjo kolegos. Manau, kad ši vizija ir šie užmojai yra sveikintinas dalykas. sunku kažką kritikuoti, nes neturime konkrečių veiksmų planų, nėra prisijimti konkretus įsipareigojimai, bet to nėra aiškus finansavimo klausimai. Šiandien komisijos atstovė sakė, kad remia mintį sukurti bendrą Europos transporto erdvę, užuot pastengusi suderinti įvairių valstybių narių transporto sistemas. Aš tam pritariu ir pritariu tam, kad reikėtų pasistengti integruoti ir tuos regionus, kurie yra truputį toliau nuo Europos centro. Žinoma, nekantrai laukiu konkrečių veiksmų planų ir minčių apie finansavimą, nes, kaip visi žinome, taryba dažnai palankiai vertina tuos didelio užmojo planus, tačiau niekas niekada ir nebūna įgyvendinta. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti kai kurioms pastaboms, kurias pateikė kolegos, ponas Bradborn. Manau, kad yra pasiūlyta teisingų minčių apie tai, kaip reikėtų dirbti toliau. Manau, kad šis, šiame dokumente ne viskas yra pasakyta. Yra dėstomos bendros mintis, bet labiau pasigilinusi tekstą kyla klausimų. Pavyzdžiui, socialinė darbo tvarkė, siejama su įvairiomis transporto rušimis. Ten tekstas primena užimtumo reikalų komiteto tekstą. Kalbama apie transporto sektoriaus darbuotojus, socialin, jūrų transporto, socialinę darbo tvarkę, socialiai atsakingą aviacijos sektorių. Apie ką čia yra kalbama? Toliau 11 iniciatyva darbo vietų, darbo sąlygų e, įvertinimas įvairiose transporto rušyse. Aš neketinu kalbėti apie, galvoti apie darbo sąlygas įvairiose transporto rušyse. Taigi skaitant šį dokumentą, susidaro įspūdis, kad e, Nebuvo jokių kolektyvinių sutarčių, nėra sudarytos jokios darbo sutartys ir ES dabar daug labiau pradės kištis į šiuos dalykus. Aš norėsiu išgirsti komisijos paaiškinimus šiuo klausimu, nes kol kas viskas netrodo gerai. Toliau 14 transporto iniciatyva, saugumo dalykai, manau, kad čia reikėtų gilintis į geriausios praktikos pavyzdžius ir nekalbėti apie teisiškai privalomus standartus. Žinoma, daug kas priklauso nuo požiūrių. Toliau 16 rekomendacija - vizija apie saugumą keliuose. Nežinau, kas ir kaip nuspręs, kas yra sunkus sužeidimas, kas yra lengvas sužeidimas. Žinoma, daug kas priklauso nuo žodžių kai pradedi gilintis, kyla klausimai, kas ką spręs, kas, kaip, kiek sudėtinga bus sistema, kiek ji bus preskriptivaus pobūdžio. Taigi čia reikia būti labai atsargiems. Toliau 20 iniciatyva - pavojingų prekių pervežimas. Daug kas jau padaryta jungtinių tautų lygių, taigi noriu paklausti, ar laikysimės jungtinių tautų taisyklių, ar darysime kažką kitą Europos Sąjungoje. Uh, Toliau keleivių teisės 21 iniciatyva. Manau, kad yra jau pakankamai nuostatų dėl keleivių teisių. Gal tiesiog reikia kai ką patikslinti. Žinau, kad kai kas bus um, atnaujinta, pavyzdžiui, aviacijos sektorija po ugnikalnio išsiveržimo. Mm, taigi mes mm, reikia kai ką pakoreguoti, bet turime labai um, atsargiai galvoti apie tai, kokių išlaidų pat tirs transporto sektorius. Toliau Cezar. Šią iniciatyvą mes turime remti, to turi, tai turi remti valstybių narių vyriausybės, nes tai susijęjama, siejasi su tarša, su bilietų kainomis. Tačiau, galvojant apie finansavimą, reikia būti labai atsargiems, nes juk nėra jokių naujų lėšų Ir tikrai neatsiras jokių naujų lėšų ir valstybės narės taip pat neturi atliekamų pinigų. Ir paskutinė mano pastaba. Mokesčiai. Reikia galvoti apie draudimą bet mes dabar čia neturime kištis į draudimo rinkas, taigi apie daug ką reikia pagalvoti ir kai kas tikrai kelia susirūpinimą. Taigi kai kurie Baltosios knygos aspektai labai teigiami, kai, kur, kai kurios reikėtų dar paaiškinti ir turbūt nuomonės dėl tų dalykų išsiskirs. Ačiū dabar ponia Duran. Je, je voulais moi aussi me réjouir de l'ensemble des constats euh, du livre blanc et je n'y reviens. Ačiū, aš taip pat norėjau pasidžiaugti Baltosios knygos turiniu ir išvadomis. Nesikartosiu, kalbėsiu trumpai. Norėčiau pritarti kolegoms Alkadravui, kolegai Alkadravui, kuris kalbėjo apie pirmojo dešimtmečio svarbą. Turime susitelkti ties trumpalaikę perspektyvą, jei norime padaryti pažangą. Taip pat Baltojoje knygoje pasigendu išmatuojamų tikslų Taip pat joje nekalbam apie dar vieną įdomią mintį, būtent bandymą identifikuoti protingą judumą, optimizuoti judumą ir kaip tai galėtų prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Manau, kad išmanusis judumas kaip tik nepakenkto prisidėtų prie užimtumo didinimo. Galima būtų pagalvoti apie viešojo transporto plėtojimą, taip pat įvairias naujas iniciatyvas, tai leistų sukurti daugiau darbo vietų ir paskatinti ekonominę veiklą. Transportai, jeigu visi elgtis taip, kaip norės ir nieks nesirūpins vienas kitu, tai kasgi bus? Turime pagalvoti apie transporto organizavimą miestuose ir panašiai. Taip pat galbūt galėtume pagalvoti apie didesnį dėmesį šiai atitinkamoms profesijoms. Turime kalbėti apie e, judumo efektyvumą, kaip kad kalbame apie energijos taupimą. Manau, kad tai prisidėtų prie gyvenimo kokybės didinimo ir užimtumo didinimo. To pasigėdau baltojoje knygoje. Taigi manau, kad reikėtų susitelkti ir į trumpalaikę perspektyvą. Ačiū dabar, ponė Tikau. Să ne gândim uh, la Dėkoju, ponė pirmininkė. Prisiminkime 2001 metų baltąją knygą, kuri buvo skirta laikotarpį iki 2010 metų. Pasižiūrėkime, kas buvo įgyvendinta, kas ne. Mm. Na, pažiūrėkime, kokios kilo krizės, pavyzdžiui, dėl e, pūgų, dėl daug sniego, dėl ugnikalnių įsiveržimo. Nu, kaip į tai nebuvo atsižvelgta, Baltoje knygoje dabar numatytas laikotarpis iki 2050 metų, bet aš manau, kad tai Baltoje knyga turėtų pagrindas infrastruktūros kūrimui ir valdymui ir iki, ar per atmiausius 10 metų, tam, kad būtų kūrimas e, tarp rūšinis transporto tinklas, nes iki buvo pabrėžta jo svarba, taip pat daug kalbama ir apie veiksmingą geležinkelių sistemą problema Europoje. Nes Europoje pas žemyno ten teritorija nėra labai didelė, tačiau gyventojų skaičius didelis, todėl labai svarbu uh, kad būtų sukurta integruota bilietų, geležinkelių ir kitų transporto ryšių pardavimo sistema. Taip pat reikalinga vidaus vandenų laivybos sistema. Nu, kai kalbame apie kelių transportą, tai svarbi suderinta e, transporto raida naujose valstybėse narėse. Ten infrastruktūra nėra tokia gera kaip senosiose, reikalinga numatyti finansavimą infrastruktūrai pagerinti labai svarbu, kad būtų skiriamas finansavimas kelių e, infrastruktūros gerinimui val, naujose valstybėse narėse. Tarp rūšinė infrastruktūra labai svarbus dalis, dalykas. Iki 2012 metų valstybės narės turi parengti nacionalinius transporto sistemų vystimo planus. Tos sistemos turi būti išmanios ir e, jų įdėgymui galios finan, europiniai e, finansavimo standartai. Dabartinio finansavimo nepakanka, reikia naujų finansavimo priemonių tam, kad būtų sukurtos veiksmingos transporto sistemos ateityje. Taip pat turime nepamiršti ir pilietų, piliečių šių e, transporto rušių naudotojų, kuriems duos naudos visos numatytos priemonės ir nepamirškime ir žmonių su negale. Taigi pagalvokime, koks vaidmuo šiame kontekste tenka Europos par, parlamentui. E, ponas pranešėjas. E, yra puikus patyręs kolega. Na, ir aišku, dabar įsigalios Lisabonos e, sutarčiai, e, padėtis pasikeitė ir galime iš komisijos tikėtis, kad e, būtų pradėta teisėkuros iniciatyva, reikalingas, aišku, ir tarp institucinis susikūrimas ir svarbu, kad e, tas e, pranešimas e, nebūtų parengtas, patvirtintas ir dinktų kažkur stalčiuose, svarbu, kad sektų veiksmai. Komisija turi pasiūlyti iniciatyvų, na ir pagalvokime, kaip e, ši baltoji knyga atitinka komisijos darbo programą. Darbo programai e, e, šioje baltoje knygoje numatyta ilgas laikotarpis ir dauguma priemonių numatytas antrame šio laikotarpio etape, tačiau pagalvokime ir apie artimesnę perspektyvą. Ponas Liberatskis. Dokumentų man dva atčiūčia. Atčiūčia pirmą. Ačiū pirmininkė. Man kyla dviejopi jausmai. Pirma, dabartinė baltoji knyga baigs galioti, todėl reikia naujosios, kuri jau parengta, Ten buvo apibrieštos pagrindinės rytis, mm, išskirti pagrindiniai aspektai. Taigi galima sakyti, kad iš esmės ją galima patvirtinti. Tačiau mano galva kaž, kažko trūksta. Jei pažvelgsime į 20 plus 20 perspektyvą, pasigendu, kaip mes atrodysime po 20 ar 50 metų, koks bus BVP lygis, ar o, žmonės vis labiau pageidaus e, susietų transporto priemonių, ar ir toliau keliausime taip invest, in, intensyviai. Mes turime kalbėti apie kokybinius ir kiekybinius pokyčius. Taip pat reikėtų pakalbėti apie transporto sistemos pajėgumus, kokių reikės? Ar susitelksime ties kokybiniu ar kiekybiniu augimu? Jeigu kokybiniu, kokią viziją numatome? Kaip jos pasieksime? Galima sakyti, kad reikia eiti žingsnis po žingsnio, vis stiprinti komisijos pasiūlymą bendradarbiaujant valstybėms narėms. O galbūt reikėtų pagalvoti kiek Europos metodų ir vizijos čia yra. Aš įsivaizduočiau, kad bus kontinentinė oro transporto sistema, o jei atslinks ugnikalnio debesis, bus alternatyvi sistema. Jeigu bus nenumatytas atvejs, tada įsijungs e, kelių sistemos aspektas. Tačiau pasigendu vienos ryties mūsų viziją reikėtų lyginti su aplinka. Ir apskritai, ar transportas, ar transportas prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo, konkurencingumo gerinimo. Prieš 40-50 metų kai kurios šalis sugebėjo įgyvendinti didžiulius infrastruktūros projektus, tačiau šiandien to nesugebame. Tai kažkas yra negerai su mūsų Europos sistema. Ačiū. Ačiū. Aš pats norėčiau užsakyti keletą pastebėjimų jums leidus. Visą laiką manau, kad labai lengva neįgiamai pasisakyti, sulaukus tokio didelio dokumento kaip šis. Ir įdomu pastebėti, kad visų kalbėjusių nuomonės išsiskyrė ir vieną, ir kitą pusę. Todėl nekantriai laukiu, ką pasakys ponas Groš, bandydamas surasti aukso vidurį. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Aš peržiūrėjau šią baltąją knygą ir pataisykite į klystų, tačiau niekur neradau, kalbant apie tai, kad reikia uždrausti automobilius. Tai pirmiausia, noriu pan... išsklaidyti šį mitą. Ten tik kalbam apie tai, kad miestų centrai turėtų, juose neturėtų būti iškastinių kurų varomų automobilių. Antra, Buvo sakyta, kad reikia leisti rinkai viską nuspręsti. Aš suprantu, kad rinka čia vaidina svarbu vaidmenį, bet rinka nėra dievas. Ir jei leisime rinkai spręsti viską, tai atsidursime nepavydėtinoje situacijoje. Turime užtikrinti pusiausvyrą. Todėl nesutinku su šiuo argumentu, kad reikia leisti vien tik rinkai viską apspręsti. Mane kraupina, ką rinka nusprendė finansų sektoriuje prieš keletą mėnesių. Džiaugiuosi, kad atsirado ir socialinis elementas. Ir ponia Foster, nesutinku su jūsų argumentu, kad čia reikėtų įtraukti ir užimtumo komitetą ir taip toliau. Kodėl mes nagrinėjame šiuos klausimus? Mes juos nagrinėjame, nes mums rūpi šis sektorius matome, kaip elgiamasi su darbuotojais transporto sektoriuje ir su vartotojais. Juk tai yra kertinis visos transporto politikos elementas. Manau, būtų teisinga, kad reikėtų peržiūrėti galiojančius šiame sektorije standartus. Ir mes, atsakingi už transportą, turėtume galėti pasakyti, ar jie yra geri ar ne. Aš nesu pasiruošęs viską perleisti užimtumo komitetui. Ir nesu pasiruošęs visų aplinkos sauginių aspektų perleisti spręsti tik aplinkos komitetui. Mes taip pat turime pasakyti savo žodį. Keleivių teisės. Man jos visai neatsibodo, man jos kaip tik patinka. Tačiau reikia kartais iškelti klausimą, kodėl jaučiame, kad reikia priimti teisės aktus dėl keleivių teisių? Ar todėl, kad rinka nepakankamai rūpinasi vartotojų? Ar todėl, kad kartais keleivių teisių nesilaikoma, nepaisoma? Būtent todėl ir reikia leisti teisės aktus, kurie apsaugotų keleivius nuo galimo piknaudžiavimo jų teisėmis. Man atrodo, mums reikia šios baltosios knygos, kad būtų išsakyta stipri Europos vizija, kad valstybės narės neužsidarytų tik tais nacionalinėje erdvėje. Aš noriu, kad būtų Europos lygio transporto vizija. Nesu nacionalistas šią prasme. Taip pat turime siekti ir svarios europinės pridėtinės vertės kuri numatytų ne tik vartotojų ir darbuotojų atsakomybę, bet taip pat ir operatorių atsakomybę. Tai leistų užtikrinti pusiausvyrą. Esu nusiteikęs optimistiškai, kad mes kaip parlamentas galėsime pasistumėti į priekį kartu su komisija, dar patikslinti 2050 viziją ir jos idėjas. Aišku, reikia imtis ir tarpinių žingsnių. Norėčiau įsivaizduoti, kad aš dar čia gyvensiu 2050-aisiais ir pamatysiu, kaip viskas bus. Tačiau man atrodo, kad reikia kartas nuo karto šiek tiek labiau teigiamai pagalvoti, o nesus, vien neužsidaryti vėl vien neigiamame keutė. Pone Groš. Dėkuoju visiems pasisakysiesiams. Dabar nenorėčiau vilkinti diskusijų kartodamasis, tiesiog trumpai atkreipsiu dėmesį štai ką. Na, man rodos, e, šis pranešimas rengiamas parlamente svarbių metų. Ne vienas kolega tai minėjo e, dabar kaip tik vyksta diskusijos, ar viską palikti rinkai, kad ji pati viską reguliuotų ir ar nacionalinės rinkos būtų geriausias atsakas. Na ir manau, kad mums reikėtų paieškoti labai drąsaus sprendimo, atsako ir atremti tam tikras populistinės tendencijas, pasak kurių, nesvarbu, ką daro kaimynas, mes namuose mokame viską geriausiai daryti. Buvo paminėta delegacijos vizitas tai e, tiems, kurie kalbasi su pramonė ir, taigi pasakysiu, ką sako pramonė ir pramonė ir ekonomika. Pramonė ir ekonomika nori vienodų taisyklių, vienodų standartų. Uh, Na ir manau, kad jeigu jau kartą kalbame apie geležinkelį, tai 6000 geležinkelį reglamentuojančių taisyklių yra geriausias pavyzdys, e, kuris iliustruoja, kas atsitinka, jeigu egzistuoja vien tik tais nacionalinis požiūris, vien nacionalinis metodas. Ir aišku, Europa yra tinkamiausias sprendimas, nes kitaip būsime keblioje padėtyje, kaip likščiol. Ir mes ir komisija esame vienintelės institucijos, kurios turi transporto sferos Europos e, viziją, kuri leistų pagerinti žmonių gyvenimą, paleis, pagerinti sąlygas ekonomikai. Ir manau, kad turėtume tas mintis, tuos aspektus uh, e, konkrečių suformuluoti. Taigi, žvelgime iki 2050 metų, tačiau susitelkime į laikotarpį iki 2020 metų ir nepamirškime pagrindinių tikslų. Taip, dar vienas dalykas turime lėšų, e, priešingai nesakė kolegė. Na ir kai kalbame apie politiką ir apie politinius sprendimus, tai reikia nuspręsti, kam panaudoti turimas lėšas kiekvienoje šalyje. Tačiau e, politinis pasirinkimas yra, kur investuoti tas lėšas. Rytoj nesusilauksime e, pagalbos, paramos finansinės pagalbos Europai ir transportui sudarysime sąrašą, prioritetinį sąrašą su 300 prioritetų. Tačiau jeigu sustelksime į 15 e, projektų ir ten padidinsime finansavimą 15, 20, 30 procentų ir lėšas skirsime tik tais tuomet, jeigu valstybės narės nuspręs prisidėti, neapsiribodamas vien tik tyrimo atlikimu, tai, manau, pasieksime rezultatų. Kaip ten bebūtų, kai kalba eina finansavimą, tai viskas susiveda į politinę valią. Na, ir jeigu perėsime prie kitos srities, tai vėl matysime, jeigu nenori investuoti infrastruktūrą, tai neverk, jeigu nebus pasiekta rezultatų. Tikiuosi, kad diskusijos E, ir ateitie bus geros, nors, aišku, dėl vieno ar kito aspekto nuomonės išsiskirs, bet tikiuosi, kad dėl pagrindinių dalykų pavyks pasiekti platų konsensusą ir dabartinė politinė situacija visi tikisi, kad mes sustume tokį signalą, kuris būtų visiems suprantamas. Ačiū. Ačiū ponui Groš, numatoma e, pranešimo projektą parengti rugsėjo mėnesį, o pakeitimus svarstyti balsuoti numatyta e, spalio 10-11 dieną, o balsavimas komitete vyks lapkričio pabaigoje. Tikiuosi, kad toks grafikas ponui Groštinka. Ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas yra jau seniai svarstoma ir daug prieštaravimų susilaukusi bendra Europos geležinkelių erdvė. Pakeitimų svarstymas. Mūsų pranešėja yra ponė Sarakijani. Žodis jai. Sì, grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare... Sorry Deborah, before you start, just to help me, can people indicate if they... Tiesa, kad man būtų lengviau, gal galėtumėte iš anksto duoti signalą, kad norite pasisakyti, kad galėtume geriau valdyti savo laiką. Atsiprašau, kad jūs nutraukiau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėms, su kuriais nesikį jau susitar, susitikau ir viską aptarėme ir nebejoju, kad ir ateityje gerai bendradarbiausime. Taip pat dėkoju ir visiems e, transporto komiteto nariams, kurie e, man padėjo rengiant šį pirmąjį pasiūlymą. E, gavo tik tais 597 pakeitimus kabutėse. Dabar tuos pakeitimus suskiršiu skirtingas temus, teminės rytis. Tai pirmiausia reglamentavimo institucija, toliau infrastruktūros operatorių nepriklausomumas, finansavimas, rinko atverimas na, ir pagrindinės svarbos paslaugos. Tai yra tokios penkios pagrindinės temų grupės. Kai dėl reguliavimo institucijos tarnybos, tai pavyzdžiui, 55 pakeitimas šios institucijos struktūra sąranga šiems pakeitimams galiu pritarti, nes pakeitimų tikslas yra pagerinti reguliavimo tarnybos organizacinius pajėgumus, o taip pat ir sukurti galimybę uh, tarsi kila problema dėl vertimo. Kaip ten bebūtų, e, tikslas yra pagerinti šios tarnybos organizacinius gebėjimus ir užtikrinti, kad ši tarnyba turėtų pakankamai personalo. Ir ar kitų pakeitimų, pavyzdžiui, paminėsiu pono Bacho pakeitimą, ir šiuose pakeitimus kalbama apie skaidrumą. Tai yra kad e, ši tarnyba veiktų skaidriai. Daugelis pakeitimų um, e, susišauk ir su mano pirminiu pasiūlymu. Tai yra e, nacionalinių parlamentų pritarimas steigiant reguliavimo tarnybą ir jos pareigūnus. Toliau 56, 56a um, šios tarnybos sąranga, taip pat laikotarpiai, per kuriuos galima, per kuriuos tarnyba turėtų priimti sprendimus. Ponas Tremosas siūlo 20, 20 e, darbo dienų. Ehm, Žaliai siūlo dvi savaitės. Taip pat e, e, reikia numatyti tam tikrą e, galimybę kreiptis apeliaciją į komisiją. Ponas Kūnas siūlo galimybę pratesti vienu mėnesiu. Taigi yra labai skirtingų pakeitimų. O kai dėl šios reglamo tarnybos kompetencijos, pavyzdžiui, galimybės skirti nuobaudas, tai kai kuriuose pakeitimuose siūloma išbraukti mm, šios tarnybos, mm, išbraukti galimybę šiai tarnybai skirti nuobaudas. Taip pat mm, šit, kai kuriuose pakeitimuose siūloma, kad ši tarnyba atliktų priežiūros funkciją dėrybose tarp infrastruktūros operatorių. Yra pakeitimų, kurie atitinka mano pirminius tikslus, tai pavyzdžiui, sukurti e, formalų tinklą, o komisijai tektų e, stebėsenos funkcija, pavyzdžiui, pono Kozek pakeitimu siūloma sukurti duomenų bazę, ponas Kūnas norėtų, kad e, profsąjungų, ne, generalinio konkurencingumo direktorato direktoratas vaidintų vaidmenį. Ir, pavyzdžiui, jeigu kyla kažkokių infrastruktūros problemų, tai ši reguliavimo e, tarnyba turėtų tarti savo žodį, jeigu tos problemas yra tarp valstybinio pobūdžio. Toliau pono Kačano um, pasiūlymas E, stiprinti komisijos vaidmenį, kai kalba eina apie tarptautinį lygių teikiamas geležinkelių paslaugas. Yra pakeitimų, kurie e, siūlo, kad būtų įsteigta Europinė reguliavimo tarnyba. Kai kuriais kitais pakeitimais e, siūloma reguliuotojų vaidmenį Mm, reglamentuojant geležinkelio atkarpas tarptautiniuose maršrutuose ir siūloma, kad ši tarnyba turėtų e, stebėtojo vaidmenį infrastruktūros operatorių posėdžiuose. Aš nepalaikau šio pasiūlymo. Na, kaip ten bebūtų, yra įvairių pakeitimų liečiančių nacionalinių reguliavimo tarnybų vaidmenio, taip pat ir komisijos vaidmenį. Kaip ten bebūtų, bandysiu sureg... parengti tokį tekstą, e, kuriame būtų numatytas stebėtojo stipresnis reguliuotojų vaidmuo, taip pat siūlau sukurti reguliavimo tarnybų tinklą, kuris bendradarbiautų su komisija. Kitas svarbus dalykas yra infrastruktūros operatorių nepriklausomumas. Čia iš dalies pakeičiau savo poziciją tam, kad galėtume pasiekti politinio sutarimo. Mano manimo labai svarbu, kad siūstume politinį signalą. Na ir manau, kad tvirtina šį projektą reikalinga mūsų komiteto dauguma. Tik tokiu būdu galėsime pasiekti pokyčių infrastruktūros rytyje. Panašių dalykų siūlo ir ponas Kūnas. Na ir e, atsiejant e, sąskaitybą, vykdant auditą, aš manau, kad E, reikėtų atsėti viską. Na ir čia reikėtų atsižvelgti ir į holdingų, didžiųjų koncernų vaidmenį. Na ir yra dvi pakeitimų grupės. Vienais pakeitimais siūloma atsėti sąskaitas, o kitai, kitose pakeitimuose siūloma sustiprinti, susilpninti reikalavimą atsijėti auditą. Mm. Mm. Taip pat yra. Ir pasiūlymų, ponas Vidansa pateikė pasiūlymą ir jis mano, kad reikia nustatyti skaidrumo reikalavimus pavieniams vadybininkas, o ponas Tremoza norėtų, kad būtų uždrausta trejų metų laikotarpį kelti vadybininkus iš vieno um, infrastruktūros operatoriaus į kitą uždraustas jų perimas į kitą įmonę. E, kitu pakeitimu siūloma e, susilpninti šį draudimą, kai kalba eina apie visuotinės svarbos paslaugas. Yra dar vienas pakeitimas, kuriame ypač daug dėmesio skiriama investicijoms. Ir apskritai yra uh, um, pakeitimų grupė susijusi su geležinkelio infrastruktūros finansavimu. Pavyzdžiui, pritariu Groš ir Cilio pakeitimams. Ir jie siūlo, kad e, valstybės narės prisidėtų uh, prie infrastruktūros finansavimo, būtų bendras finansavimas tarp valstybės narės ir infrastruktūros operatorių. Tokiu būdu galėtų būti vystomas, vystoma infrastruktūra. Toliau, kompetencijų paskirstimas tarp įvairių ligmenų, galiausiai yra pakeitimų, kuriais siūloma, kad operatoriai pateiktų verslo planą privaloma tvarka. Vėlgi yra pakeitimų kurių autoriai norėtų, kad būtų susilpninti reikalavimai liečiantis um, auditą. Toliau rinkos atverimas. Čia yra daug pakeitimų liečiančių į rinkos atvirimą ir aš, aišku, neprieštarauju rinkos atvirimui kaip patokiai, bet, aišku, prisijungsiu prie daugumos nuomonės. Na ir tiesiog atsižvelgsiu į pagėvadamo daugumą ir darysiu atitinkamas nuorodas į rinkos atverimą. Na, Vedansa, Tremoza, Fide pakeitimuose raginama, kad būtų atvertas nacionalinės keleivių pervežimo rinkos finansai ir kačian pakeitimai, kuriuose siūloma atverti būtent šias rinkas Ir jie taip pat siūlo numatyti abipusiškumo nuostatas. Aišku, yra kolegų besilaikančių kitokios pozicijos ir jų nuomonė svarbu garantuoti išimtis e, viešosiams transporto paslaugoms. E, kitas svarbus dalykas yra 13 straipsnis visuotinės svarbos paslaugos. Na ir čia atkreipsiu dėmesį keletą um, pakeitimų. Pavyzdžiui, yra nemažai pakeitimų dėl 13 straipsnių, konkrečiai dėl pirmos pastraipos. Čia kalbama apie uh, pagrindinę infrastruktūrą. Na ir yra pakeitimų, kuriais siūloma išbraukti šią um, po pastraipį su. Siūloma išbraukti nuorodą į minimalą atsijimą, atsijimą e, siūloma išbraukti um, negriežtas nuostatas reglamentuojančias auditą. Uh, E, pavyzdžiui, panas Ramos yra pakeitės, pateikęs pakeitimą dėl ketvirtos pastraipos ir jis mano, kad reguliuotojas turėtų turėti galimybę ieškoti alternatyvių sprendimų. Na, o valiai norėtų, kad būtų išbraukta bet kokia nuoroda į reguliuoto vaidmenį, e, sprendžiant konfliktus. Taigi, kaip minėjau, dėl šio 13 straipsnio yra pateikta labai daug pakeitimų. Yra ir kitų aktualių klausimų, e, kuriuo aš dabar čia nepaliečiau, nes jie nepatenka į tas mano penkias išskirtas prioritetinės grupės. Bet trumpai atkreipsiu dėmesį į komisijos stebėsinos e, kompetencijas, numatytas 15 straipsnėje. Ten taip pat kalbama apie konsultaciją su įvairiais suinteresuotais asmenėmis, pavyzdžiui, um, profsąjungomis, kitomis organizacijomis. Ten taip pat kalbama ir apie socialinės teisės, rinkos vaidmenį 29 straipsnėje iki. Uh, iki 30 straipsnių ir kalbam apie kaštus ir yra pakeitimų, kuriais siūloma išbraukti nuorodą į reguliuotojų vaidmenį užtikrinant kontrolę. 501-504 pakeitimai. Tai yra kolegų, kurie norėtų, kad reguliuotojų uh, kontrolė atliekant, sudarant sutartis būtų padidinta. Na, o žalieji norėtų privalomo pobūdžio nuostatų šiame kontekste, ypač kai kalba eina apie kaštus. Na ir žalieji pageidautų, kad kai kalba eina um, krovinių pervežimą, kelių eismą būtų daugiau kompetencijų reguliuotojų paskirstant kaštus. Toliau, naujas transporto rūšis, jų skatinimas, um, kas įtakotų transporto geležinkelio vidaus rinkos sukūrimą. Atkreipsiu dėmesį dar į du straipsnius, juose pateiktos apibrieštis, be kita ko e, infrastruktūros apibrieštis, apie tai kalbama pirmame priede, o taip pat ir deleguotų aktų procedūros klausimas. Taigi aš manau, kad čia nereikėtų e, argumentuoti vienareišmiškai už ar prieš. Tiesiog turėtume pasižiūrėti, e, kas turėtų būti namuotėtėse tose straipsniuose, kuriems e, galioja deleguotų aktų procedūra, kas kitose straipsniuose, kur galioja kitos procedūros ir tiesiog paieškoti kompromiso. dėl balsamo. Balsamas atidėtas, iš pradžius buvo numatytas Liepos mėnesiui. Taigi aš manau, kad e, ir toliau su šešėlinės pranešėjais dirbsime ties tekstu. Na, mums būtų norėjusi, kad balsamas nebūtų atidėtas, nes tai būtų buvęs svarbus signalas tokiu būdu būtume parodę, kad norime greitos pažangos geležinkelio srityje, sutinkamai su komisijos baltojo knygoje patiktomis gairėmis. Bet e, dabar siūlom atidėti balsavimą ir manau, kad balsavimas įvyks tik po vasaros atostogų. Ačiū. Pranešėjai ir komiteto nariams galiu pasakyti, kad numatau, jog Dar kartą šį klausimą nagrinėsime per posėdį rūpiučio mėnesį ir tikiuosi, kad tada galėsime daugiau pakalbėti apie kompromisinius pakeitimus, o ne apie atskirus pakeitimus. Taigi, e, rūpiučio 30-31 dienos posėdis bus skirtas kompromisams aptarti Ir jūs teisingai pasakėte, kad balsavimas turbūt vyks spalio mėnesį, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama lapkričio mėnesį. Taigi tuo atidėjimu turėtume pasinaudoti e, siekdami susitarimo. Turbūt, e, kaip ir buvo galima tikėtis, turiu ilgą kalbėtojų sąrašą. Šešėlinėms pranešėjams suteiksiu po šešias minutės, visiems kitiems po keturias. Pirmas šešėlinis pranešėjas yra ponas Kum. Taigi šešios minutės šešėlinėms pranešėjams, po keturias minutės kitiems kalbėtojams e, komiteto vardu, nes turiu 15 norinčių kalbėti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir poniai pranešėjai, poniai Siračiani, už tai, kad jie ėmėsi šios Zifo darbo. Mm E, tikrai daugybė pakeitimų ir todėl labai sudėtinga nustatyti prioritetus. Na ir labai svarbu, kad nedirbtume veikiami laiko spaudimo. To, ką per devynis metus nepadarė komisija ir valstybės narės, tai neturėtume bandyti išspręsti mes per pagreitintą procedūrą. Uh, manau, kad mums pavyks pasiekti gerų kompromisų, nusistatant gerus prioritetus. Na ir vienas iš prioritetų, dėl kurių sutarėme, yra štai koks. Labai svarbu, kad e, kiekvienoje valstybėje narėje būtų sukurta reguliavimo tarnyba, kurių visų struktūros būtų e, analogiškos ir sudarintos tarpusė, kurios turėtų tinkamą biudžetą, turėtų um, žmogiškųjų, materialinių išteklių, kuri būtų nepriklausoma ir turėtų kompetenciją, kai kalba eina apie su konkurencingumu susijusius klausimus. Na ir prieiga prie tinklo yra svarbiausias dalykas. Na ir ne viename pakeitime nurodyta, uh, kad e, reikėtų numatyti bent vieną mėnesį laikotarpį, kad būtų darbo ir kitokia sauga, o taip pat reikia užtikrinti vienodas e, konkurencingumo sąlygas visiems operatoriams, kai kalba eina apie prieigą prie infrastruktūros, prie elektros energijos teikimo ir taip toliau. Todėl labai svarbu, kad e, kalbant apie kaštus ir išlaizdas būtų visiškas skaidrumas. Yes Na, o taip pat ši tarnyba turėtų galimybę e, susipažinti su visais, su konkurencingumo, su visais aspektais, ties kuriais dirba infrastruktūros valdytojai, finansavimas ir e, pas, pastangų suderinimas. E, tai valstybės narės turėtų skirsti infrastruktūros valdytojus e, atitinkamą laikotarpį, komisija siūlo penkerių metų laikotarpį, pranešėja septynių metų laikotarpį ir aš manau, kad tai yra gera sistema tam, kad vidutinėje perspektyvoje būtų užtikrintas finansavimas. Tačiau manau, kad lėšas turėtų būti skiriamos ir iš nacionalinių biudžetų tam, kad iš tikrųjų ta infrastruktūra būtų naši ir kad būtų užtikrintas saveikumas tarp infrastruktūrų, tam, kad neliktų e, techninio pobūdžio barjerų, tai svarbi prielaida. E, toliau dėl paslaugų e, teikimo. Tai yra pagrindinė prielaida, juk norime, kad keleiviai galėtų keliauti tarp valstybinių lygių, kad tai yra keleivis, kuris ryte iš Varšuvos per Berliną ar iš Berlyno galėtų iš ryto važiuoti greitų e, traukiniu, bet jeigu e, po to nebus e, galimybės jam iš karto persėsti į greitą miesto transportą Berlyne, Paryžiuje ir kitur, tai bus prastai. Turime įsiaiškinti šios klausimus, ko norime. Mums reikalingi konkretus pasiūlymai tam, kad galėtume sustarti dėl kompromiso, kas vėl leistų laipsniškai tai gyvendinti toliau, dėl infrastruktūros valdytojo. Esu pranešėjai labai dėkingas už tai, e, kad šeštame, kad jį išbraukė pirm, tuos anksčiau išbrauktų šeštintas ir septintas straipsnis sugražino į tekstus ir tokiu būdu e, galima būtų sieti tuos du modelius, tai yra integruotą modelį ir atsijėmų modelį ir jie galėtų būti e, įgyvendinti lygia grečiai, konkuruodami tarpusavėje ir tokiu būdu nebūtų sugriauti egzistuojantis e, modeliai. Čia, aišku, tam, esant tam tikrom sąlygom taikyti holdingo modelį. Na ir mums iš EPP Labai svarbu, kad kriterijai ir sąlygos būtų apibriežti taip, kad šis integruotas modelis, kuris pasitvirtinę, būtų sunaikintas. Tai nurodyti ir mano pakeitimuose. Mums reikalinga raudonoji linija, mums reikalingas garantijas tam, kad tai, kas pasitvirtina ir veikia gerai, nebūtų sunaikinta po to, kai e, pernelyg užveršime vadžias. Taip pat turiu atitinkamą klausimą komisijai. Norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų 2012 metais komisija ketina suformuluoti pasiūlymą dėl vaidinamojo unbundling. Kad... Aišku, tai būtų gerai nes kol kas mes turime 22 sutarties pa, uh, keitimo bylų, dėl kurių teisingumo teismas dar neprieėmė sprendimo, todėl neturime konkrečios informacijos, kuri leistų mums pasirinkti konkrečią poziciją. Na ir manau, kad ateityje tai lems mūsų darbą. Nenorėčiau, kad mums kaip parlamentui tektų um, aklai graipstytis tamsoje, ir Ir, tarkim, jeigu pažiūrėsime, kokios yra sumas skiriamas, kiek kainuoja geležinkelės infrastruktūros, signalai, ženklai, bėgiai ir taip toliau, kiek kainuoja norint išplėsti infrastruktūrą, tai čia viskas susiveda infrastruktūros valdytojo klausimą ir aš manau, kad čia turime uh, sprendimą priimti kartu su valstybėmis narėmis. Mano manimu labai svarbu, kad artimiausių metų ir taryba pasirinktų tinkamą e, poziciją, nes kol kas iš tarybos turime labai nedaug informacijos dėl to. Na ir tai yra mūsų bendras e, darbų baras. Tikiuosi gero būsimo bendradarbiavimo ir gerų kompromisų. Ačiū. Thank you very much, Mr. President. Cara Débora, bona. Ačiū pirmininkė kolegos, pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad balsavimas transporto komitete yra nukeltas į spalio mėnesį. Turėsime daugiau laiko pasigilinti pakeitimus. Taip pat aš skaičiau Junktinės karalystės studiją apie geležinkelių sistemos gerinimą. Turiu pasakyti, kad dabar pagrindinis mūsų prioritetas yra reguliavimo paketas. Tai yra nacionalinės ir europinė reguliavimo institucija. Ir džiaugiuosi, kad kolegos, reikšdami savo nuomonę, daug dėmesio skyrė nacionalinių reguliavimo institucijų veiksmingumui, kalbėjo, kad tos institucijos turi turėti pakankamai išteklių. Taigi norėčiau, turiu keletą pastabų dėl nacionalinių reguliavimo institucijų sudėties ir struktūros. Savo pakeitimuose raginau steigti nepriklausomas reguliavimo institucijas, kurios turėtų reikiamų darbuotojų ir išteklių. 586 pakeitime sakau, kad reikiamas darbuotojų skaičius turi būti tiesiogiai susijęs su rinkos e, poreikiais ir atitinkamai keistis. Tai mums labai svarbu. Be to, reguliavimo institucijos turi priimti sprendimus dėl skundų ir savo iniciatyvą atlikti tyrimą, jeigu kyla ginčas. Taip pat turi stebėti pokyčius rinkoje. Taip pat pritariu ir Europos komisijos e, reguliavimo institucijoms. Be to, reguliavimo institucijos turi turėti domenų bazės, prie kurių galėtų jungtis e, Europos komisija. Tai turėtų būti sprendimų domenų bazė. Toliau 591 e, pakeitimas dėl skirimo procedūros. Aš ir ponė Bilbao esame kilę iš regionų, kuriuose veikia stiprus parlamentai, turintis teisėkuros funkcijas ir stipres e, fiskalinės funkcijas. Todėl mes čia siūlome keisti e, žodį nacionalinis parlamentas, žodžiu kompetentingas parlamentas. Toliau 601 pakeitimas. Aš mm, siūliau terminą, dviejų savaičių terminą, tačiau manau pono Kramerio pakeitimas yra racionalesnis, taigi pritariu 20 darbo dienų laikotarpiui. 421 pakeitim, 21 pakeitimas. Šiame pakeitime sakau, kad reguliavimo institucijos turi parengti alternatyvių sprendimų, bendradarbiaudamos su visais suinteresuotaisiais asmenimis. Tai mums taip pat svarbu. Taip pat pateikiau pakeitimą 619. E, kuriame sakau, kad reguliavimo institucijos bent, kart, bent du kartus per metus turi e, konsultuoti su e, suinteresuosi asmenimis, krovininėmis kompanijomis ir keleiviais. Dėl Europos komisijos vaidmens stiprinimo 617 pakeitime siūlau galimybę kreiptis į komisiją, jeigu kyla tarpvalstybiniai konfliktai. Mums taip pat tai yra labai svarbu. E, Toliau 625 pakeitimas. Jame siūlau, kad nacionalinės reguliavimo institucijos keistusi informaciją apie savo darbą, apie sprendimų prieimimo principus ir praktiką. Be to, komisija turi e, užtikrinti aktyvų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą. Dėl Europos reguliavimo institucijos teigimo siūlau 2012 metų pabaigoje Europos komisijai pateikti teisėkuros pasiūlymą. Žinau, kad daugelis kolegų, ponas Rikė, taip pat ponas Groš, siūlo penkerių metų terminą, tačiau čia mes kalbame apie naują redakciją, taigi kalbame apie reguliavimo institucijos, kurios jau turėtų veikti. Ir manau, nereikėtų čia per daug gaišti laiko. Toliau dėl diskusijos dėl infrastruktūros ir paslaugų atskirimo. Aš pritariu minčiai, kad reikia e, atskirti sąskaitas, infrastruktūros valdytojų ir transporto paslaugų valdytojų sąslaugas. Toliau 654 ir 655 pakeitimai. Kaip kaip ir sakė ponas Kun, čia reikėtų nubrėžti tam tikrą liniją, kurios ribą, kurios negalima peržengti, juk norime sukurti geriau veikiančias sistemas. Taigi pritariu pasiūlymui prašyti Europos komisijos toliau panagrinėti rinką, organizacinės struktūras išnagrinėti abiejų struktūrinių modelių privalumus. Be mokslinės empirinės studijos man būtų sunku uh, pritarti tiems pakeitimams, kuriais raginama visiškai atskirti infrastruktūros valdymą ir transporto paslaugų įmonės. Toliau e, keleivių, vidaus keleivių rinka. Aš pateikiau pasiūlymų dėl e, nacionalinių keleivių rinkų atvėrimo, išskyrus visuotinės svarbos paslaugas. Ir galiausiai 64 turi šeši pakeitimas. Siū, jame siūlau valstybėms narėms E, per 12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo priimti atitinkamus teisės aktus ir administracinės nuostatas. Taryba siūlė 18 mėnesių, kitos šalis siūlo 5 metus, man tai nepriimtina. Ir paskutinė pastaba. Aš pasisakau už koreliacijų lenteles ir tikiuosi, kad nebus, jos nebus išbrauktos iš šio pasiūlymo. Ačiū dabar, ponas Zylė. Ačiū pirmininkė norėčiau palinkėti viso ko geriausio mūsų pranešėjui. Žinome, kad balsavimas buvo atidėtas, tačiau procesas ir toliau tęsis. Tarybos pagrindinė idėja yra žingsnis atgal nuo viso to, ką iki šiol buvome sutarę. Norėtume kad būtų daugiau ambicijų. Dabar turime elgtis atsakingai ir surasti gerą kompromisą komitete ir plenarinėme posėdėje. Galbūt tai, ką dabar pasakysiu, skirsis nuo to, ką būčiau pasakęs, jeigu nebūtų nuspręsta atidėti. Taigi norėčiau pasakyti, kad Nacionalinės reguliavimo institucijos ir jų bendradarbiavimas turi būti palaikomas. Daug kas pasisakė apie tai ir aš taip pat pritariu tam. Manau, kad tai bus ir kompromiso dalis. O kai dėl visuotinės svarbos paslaugų ir tos progos, kuriomis galėtų pasinaudoti geležinkelių bendrovės. Turėčiau paminėti, kad tais atvejais, kai atsiejimas numatomas, reikėtų pagalvoti apie aviacijos sektoriaus pavyzdį. Vokietijoje Lufthansa bendrovės e, antžeminės paslaugos ir kitos paslaugos aptarnauja ne tik Lufthansa e, orlaivius, bet ir kitus. Galbūt tokią alternatyvą ir geležinkelių sektoriuje galėtume apsvarstyti. Dėl kitų klausimų, kurie galbūt nėra kitom šalim labai aktualios, bet Baltijos šalims yra. Visos alternatyvos susijusios su 31 ir 32 punktais dėl infrastruktūros prieigos Čia aš norėčiau pasiūlyti, pabandyti surasti kompromisą tarp mano pateikto pasiūlymo ir pono Balšyčio pasiūlymo. Kadangi mūsų atveju yra tinkama proporcija tarp keleivių ir krovinių, kad mums kroviniai labai svarbus, nes mes atarnavome Rusiją ir kitas šalis. Todėl norėčiau paminėti du kriterijus. Iš vienos pusės reikia padengti ir kaštus. Todėl reikia nustatyti rinkos kainą. Tačiau ta kaina negali būti žemesnė nei kaštai. Kitas klausimas yra garantijos. Saugumas taip pat galimybė užtikrinti krovinių tinkamą gamenimą. Matome, kad iš, kad yra tam tikrų mažesnių įmonių kilusių iš ankstesnių monopolių, kurios gali užtikrinti tinkamas paslaugas. O dėl, pavyzdžiui, 112 pakeitimo aš turiu tam tikrų minčių dėl kompromisinės strategijos. Man atrodo, reikėtų siekti realistiško kompromiso tais klausimais, kurie nėra ypač aktualūs, tačiau pabaigoje e, nuspręsti ir dėl esminių klausimų, kadangi gali būti, kad pavyks surasti kompromisą netokiais svarbiais klausimais, bet ne, bet ne svarbiausiais klausimais, o atsiejimas bus vienas iš svarbiausių klausimų mums ir taip pat plenarnėje sesijoje. Dėkoju pranešėjai iš pranešimą, tačiau teko patirti, kad bendradarbiavimas buvo ir geresnis, nebuvo įtrauktas į darbas, e, kompromisą gavau tik raštu, jo neaptarėme ir toliau kompromisų nesiekima ir dabartinės diskusijos sukasi ratu. Diskusijos vyksta jau trečias iki, visų diskusijų metu pasakyta, kad skaidrumas svarbu, reguliavimo tarnyba svarbi, taip pat e, visi turėtų galimybę pasinaudoti e, paslaugom, dėl to sutarėm, o dėl atsėjimo pozicijos išsiskiria. Visuomet man kyla klausimas, kodėl patirime laiko spaudimą ir apie ką čia kalbame. Kai kartu savo laiku rengiame raštą, tai visi suvokime, kad e, geležinkelio tinklai Europoje netvirti ir nuo 2007 metų tarsi po geležinkelio paketo patvirtimo tinklai turėtų būti atvirti, tačiau tai nepadaryta. Ir e, atlikti pateikta įvairių ekspertų vertinimų, kurie rodo, kad yra dideli skirtumai tarp valstybių narių. Ir dabar patirimas spaudimas, nors komisija devynis metus e, miegojo, dabar staiga pradėjo daryti spaudimą. Kodėl taip atsitiko? Atrodo, taip yra dėl pažeidimo procedūrų, nes tai reiškia, kad savo balsą tarsi ir teisingumo teismas, galbūt komisija baiminasi, kad e, teisingumo teismo nutartis netitiks jūsų pozicijos ir todėl dabar jūs ir darote spaudimą tam, kad teisingumo teismas teisėjai priimtų tokius sprendimus, kurie tiktų ir jums. Aš manau, kad tai yra mūsų parlamento užduotis Ne, atsiprašau, tai ne mūsų parlamento užduotis, nes e, teisingumas, e, mo teismas priims sprendimus remiantis 2001 metų teisės aktais. Ir ar Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos modelis atitinka 2001 metų teisės akto e, modelį, aš negaliu atsakyti, aš nesu teisininkas, teisingumo teismas turi tai padaryti. Ir po to, jeigu teisingumo teismas prims sprendimą, tuomet mes, atsižvelginti tą sprendimą, turėsime pasirūpinti, kad geležinkelio sritis būtų atvirta. O tas mūsų vadinamasis kompromisas, Tai čia, tai čia jis remiasi 2006 metų e, komisijos e, pareiškimu, jis galbūt griežesnis negu 2001 metų e, pagydimas. E, tai galbūt buvo padaryta klaida, taip, ir teisingumo, teisingumo teismo sprendimas nebus mums palankus. Tačiau kila klausimas, kodėl komisija savo ataskaitą viso to nepadarė, nes komisija yra vienintelė institucija, kuri turi iniciatyvos teisę. Mes kaip parlamentas, e, par, taryba iniciatyvos teisės neturi, jie turi tik tais komisiją. Ir kai e, aš skaitau komisijos tekstą, nerandu ne vieno žodžio apie atsitikimą atsėjimą. Bet atrodo, komisija tarsi susikirto dvi linijos. Vieni sako, kad e, atsėjimas mus nerūpinė įdomus, o kiti sako, kad tai yra pagrindinis aspektas ir todėl komisijoje tos dvi grupės ginčiasi, tačiau parlamente pranešime viso to nesispindi. Ir dabar yra parlamente tokių, kurie norėtų e, perimti stafetę ir tokiu būdu įtakoti teisingumo teismo sprendimą. Aš manau, kad tai ne mūsų užduotis, tai yra nepriklausomų e, teisėjų užduotis, tam ir turime nepriklausomus teismus. Likšelinėse diskusijose aiškiai paaiškėjo, kad ar bus atsėjimas ar ne, tai visiškai neatsilieps e, geležinkelio rinkos atsėjimui. Ispanija yra griežčiausia atsėjimo sistema, tačiau Ispanijoje yra vieno langelio principas. yra vienintelis e, traukinys, kuris iš Prancūzijos veža į Ispaniją, bet daugiau nėra e, linijų. Ir matome, kad jeigu yra nepriklausomas griežtas reguliuotojas, ten tinklai atverti. Jeigu dėl to būtume sutarę, tai jau senai būtume radę kompromisą. Nereikia, na taip, aš esu už balsavimą atidėjimą, nes yra daug neišspręstų klausimų. Uh, Mano manimu, tai yra svarbiausias, nes būtent į tai viskas ir susiveda. Ir čia yra principo klausimas, nes dabar vėlgi turime spragą, kuri neužpildyta. Pavyzdžiui, Vokietijoje sprendimas turi būti priimtas per 14 dienų, Italijoje per 2 mėnesius, bet su sąlyga, kad jeigu e, yra atitinkamos sąlygos, jeigu nėra, tai nauja įmonė bankrutuoja, Prancūzija vėlgi kitokia tvarka. Mano manimu, tai yra visiškai netinkama. Reikalinga geras, e, nepriklausomas reguliatorius, reguliavimo tarnyba, kuri galėtų greitai priimti sprendimus. Kitas dalykas, skaidrumą taip pat norim, ponas Kūnas viską puikiai nušvieti. Bet e, išklausus jūsų šiandieninio pasakymo, man atrodo, turėtumėte atsimti savo pakeitimą, nes pakeitimą pasakyti visi kiti dalykai. Tačiau svarbiausia yra skaidrumas ir galimybė gauti paslaugas. Ypač čia, kai galvoju apie senasias ir naujausias įmonės. Na ir ponė Sakarani, mes nesakėme, kad e, reguliavimo tarnybos turėtų būti silpninamos. Mes pasakėme, kad konflikto atveju, tarkim, jeigu Vokietijos uh, geležinkelio akcinė bendrovė e, nori pasinaudoti kažkokią paslaugą, tai tai tuomet reguliatorius gali primti sprendimą ir nuspręsti, kad pajėgumų užtenka. Taigi mums reikalingas griežtas reguliatorius, griežta reglamento tarnyba, kuri e, neleistų įsitikinama išsisukinėjimu. Mano manimu, jeigu bus pasiekta, kad būtų tvirtinti šie trys aspektai, tuomet galėsime susitarti dėl kompromiso ir bus geras rezultatas. Tačiau nepriklausomai, e, koks bus mūsų kompromisas ir ką pasieksime mes, vis tiek Teisingumo teismas irgi prims savo sprendimą. Dėkoju, pane Vėlas. Norėčiau pasisakyti tų keturių aspektų, kurie man labai svarbus. Pirmiausia, dėl 206 pakeitimo e, paslaugų insti, įstaigas, aš siūlau išbraukti 22 mm, konstatuojamąją dalį. Paslaugos yra labai svarbos tam, kad transporto. Uh, transportas e, būtų pelningas, veiktų e, našiai. E, bėgių ir operatorių ir remonto atsėjimas, tiesą sakant, nepadėtų užtikrinti geros infrastruktūros, tik tais integruotos e, transporto įmonės, kurios turi patirties įvairiose geležinkelio veiklos rytise, gali teikti tokias paslaugas, kurios atitiktų uh, piliečių vartotojų interesus. Tačiau jeigu galvome apie geležinkelio darbuotojus, tai labai svarbu išlaikyti, išsaugoti integruotas e, geležinkelio įmonės, pavyzdžiui, e, geležinkelio Vokietija įmonė mums parlamentams parašė, kad Vokietijos infrastruktūros valdytojo ir įmonės atsakymo turėtų nenusakomų e, pasiekmių pačiam koncernui, jo darbuotojim, o taip pat ir ekologiškai transporto politikai ir be to klimato akivaizdoje, energetinių pokyčių akivaizdoje, manau, kad reikėtų stiprinti geležinkelį kaip ekologiškiausią transporto rūšį. Ir jeigu integruotas, toks integruotas koncernas kaip a, Vokietijos geležinkelio akcinė bendrovė būtų suskaldytas, tai tuomet ir transporto politika nebūtų tvari. Antra, Pasisakysiu dėl 101 e, pakeitimas, 7 priedas, 9 punktas. Čia siūlome išbraukti komisijos e, nuorodą į streikus. Streikas yra pagrindinė teisė ir tai visiškai neturėtų būti apribojami argumentuojant minimalią paslaugą. Pavyzdžiui, dviejose bylose e, Teisingumo teismas e, rėmėsi žmogaus teisų konvencijos 11 straipsnių ir, aišku, reikia atsižvelgti ir į valstybių narių nacionalinės teisės aktus ir daugelį valstybių narių konstitucijų yra tvirtinta teisė į streiką. Taigi Europos komisija čia neturi kompetencijos Europos žmogaus teisų e, konvencijoje E, yra daugelį šalių, pažiūrėjau, Austrijų nacionalinės teisės dalis. Taip pat yra ir kitų e, interna, tarptautinių pavyzdžių, todėl ta nuoroda į minimalias paslaugas e, kaip e, argumentas prieš streiką turėtų būti išbrauktas. Toliau dėl deleguotojų aktų procedūros mes siūlome išbraukti 65 e, konstatuojamą dalį. Na, ir mes nepritarėme tam, kad e, visi tie priedai, kurie yra pagrindiniai dokumentai reglamentuojantis prieigą prie um, geležinkelio, kad jie būtų reglamentuojami per deleguoto aktų procedūrą, kai viskas perdodama į komisijos e, valdžia, vald, rankas, nes tai demok, prieštarauja demokratiškos e, kontrolės e, principų. Ir mm, transporto politika turėtų būti formuojama labiau susijant tarybą ir parlamentą. Na ir galiausiai dėl atsiejimo. Norėčiau e, sureaguoti pakeitimus e, ir kompromisus dėl atsiejimo. Na, tai reiškia, e, kad e, techniškai ir socialiai integruoti tos e, pasitvirtinusios e, geležinkelių įmonės nebegalės veikti. Todėl sutinkamai su abiem socialiniais partneriais iš Vokietijos geležinkelio akcinės bendrovės nepritarėme šiems pakeitimams dėl atsijimų. That... Ačiū norėčiau pasakyti, kad Europos geležinkeliai neapsiriboja vien Deutsche Bahn. Dabar išklausysime kitų komiteto narių. Po keturis minutės ponas Groš. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už likščiol atliktą darbą, už jūs optimizmą žvelgiant į ateitį ir drąsą. Uh, Na, nemanau, kad čia visi turėtų e, vadovautis e, nacionalinių geležinkelio bendrovų interesais teikdami pakeitimus, nes vėlgi viskas susiskirsto 27 valstybės narės. Aš manau, kad kalbėdami apie geležinkelio erdvę turėtume mąstyti europietiškai, nes e, tai, kas pasitvirtinamuose, nebūtinai pasitvirtinsi europiniu lygiu. Prieš dešimt metų raginame, kad daugiau prekių ir keleivių būtų gabenama geležinkeliams tam buvo reikalinga geresnė infrastruktūra, taip pat norėjome ir tinkamų sąžininkų kainų, taip pat norėjome geresnio apmokymo ir abipusio ap, išsilavimo pripažinimo. Tai reiškia, kad nenorėjome e, atlyginimo dumpingo, norėjome gerai apmokyto personalo, o dabar turime savęs paklausti, kaip ir kur tą pasiekėme. Mano manimu, tai yra vis svarbus klausimas, kurį turime iškelti. Akivaizdžiai šių tikslų nepasiekime. Ir jų nepasiekime todėl, kad tai, ką buvome nusibrėžė, nebuvo įgyvendinama valstybėse narėse. Na, o dabar tenka konstatuoti, kad jeigu uh, E, valstybės, na, tai, tai konstatuojame, kad valstybės narės dabar teigia, kad jeigu vadovausime su ES sprendimais, bus mažinamas keleivių ir prekių pervežimas geležinkeliais. Todėl mes parlamente turėtume pasakyti, kad geležinkeliai veiktų veiksmingiau, turėtume investuoti geležinkelius, turėtume išsaugoti darbo vietas e, geležinkelių transportas rytyje ir turėtume pasipriešinti nacionaliniams polinkiams, kurie nori visiškai kokito. Turime pasakyti ministrams, kad dabar geležinkeliui nesuteikėte šanso plėtotis ir jeigu jūs suteiktumėte geležinkeliui e, šansą, tai neliktų tų 6000 esančių nacionalinių taisyklių ir tuomet agentūrai galėtume nurodyti, kad ta valstybė narės kuri nori išlaikyti nacionalinės nuorodas, turėtų įrodyti, kad tos taisyklės yra svarbios visiems ir kad tai nėra kliūtis e, trukdanti pripaž... abipusiam pripažinimui. Ką galėtume nuveikti kitose srityse, bet kuriuo atveju galime pasirūpinti tuo, kad e, rytoj būtų tinkamai finansuojami ne vien tik, tais, e, ne vien tik tinkamai finansuojami infrastruktūros valdytojai, bet kad visiems galiotų ir vienodas sąlygos, o tam reikia skaidrumo. Ir jeigu norime skaidrumo, Tai reiškia, kad valdytojai neturėtų baimintis kontrolės ir stebėsinos. Taigi, tai reiškia, kad mums reikalingas stiprus, stiprios um, reguliavimo tarnybos, kurių nefinansuos tie, kurie jas kontroliuos. Ir futbolo srityje taip neatsitinka. Na ir toliau reikalingas finansavimas, valstybinis finansavimas. Ir kai kalba eina apie paslaugas, tai nereikėtų būkštauti, kad jei bus reikalavimas skaidrumo, nes juk e, paslaugų teikėjams bus teikiamas valstybinis viešasis finansavimas. Ir, ir jeigu e, lėšos bus Tai ir taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip bus panaudojamos lėšos, ar jos bus panaudojamos infrastruktūros gerinimui, ar tam, kad infrastruktūros valdytojas būtų konkurencingesnis. Na, jeigu mes rasime tinkamus atsakus visus šis klausimus, tai pasitarnausime ir geležinkeliai ir rasime tokį modelį, kuris pateisins ir atsiejimą. Aš esu ir toliau sitikinęs, kad nei viena valstybė narė galės įtikinančiai pagrysti, jog įtakos savo uh, infrastruktūros e, valdytojus ir priimti sprendimus, kas ir kaip valdys infrastruktūrą ir jie naudosis. Labai svarbu, kad vyktų atsiejimas. Aišku, galima diskutuoti e, apie tai, kokio masto jis bus, bet svarbu, kad jis būtų vykdomas ir būtų rastas tinkamas modelis. Ačiū, būčiau labai dėkingas, jeigu visi kalbėtų po keturias minutės. Ir atrart tai heel veel succes. Na, e, tai techninių ir politinių sudėtinga tema ir diskusijos tikriausiai dar nemažai užtruks. Turėtume suvokti, jog e, visi turime siekti tokio dalyko, kuris leistų žengti į priekį, padidintų Europos geležinkelio tinklų našumą ir tai taip pat duotų naudos tiek vartotojams, tiek ir darbuotojams šioje srityje. Taigi, man rodos, yra daug dalykų, dėl kurių sutarime. Jeigu, pavyzdžiui, kalbame dabar reguliavimo tarnybą ir jos stiprinimą, jos iš pakankamus išteklius, tai galbūt reikėtų žengti čia dar vieną žingsnį toliau. Būtina sukurti geležinkelio tinklus. Na ir manau, kad visas valstybės narės turėtų vienodai ži žiūrėti į tam tikrus aspektus ir ieškoti bendro sprendimo. Na, tai galbūt galėtų būti kažkoks preliminarus etapas prieš Europos, tarkim, krovinių pervežimo reguliavimo tarnybos sukūrimą. Na, o koks yra finansavimas? Galbūt valstybės narės galėtų numatyti pakankamą finansavimą, kaip kad siūlė ir pranešė. Yra ir kitų svarbių aspektų. Pavyzdžiui, turėtume pagalvoti apie tai, um, kokie bus kaštai, kaip jie bus paskaičiuojami, kaip jie bus paskirstomi. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Valstybėse narėse labai skiriasi tarifai tai yra infrastruktūros naudojimo tarifai. Nežinau, ar čia toks geras dalykas. Ir galbūt reikėtų uh, rinkliavų mokesčių paskaičiavimo kriterijų. Ataskaitų teikimas. Tai pranešė bandė siekti pusiausviros tarp pilno atsijimo ir integruoto metodo. Na, galbūt reikėtų padiskutuoti, kaip viską apibrėžti, suformuluoti, kas yra asmeniniai dalykai, kas ne. Čia dabar norėčiau paliesti ir pagrindinės e, visuotinės svarbos paslaugų um, klausimą. Mes juk norime, kad infrastruktūros valdytojai uh, veiktų nepriklausomai, operatoriai turėtų vienodas pradinės sąlygas savo veiklai. Apie tai turime diskutuoti. Kitas dalykas yra E, nacionalinio keleivių pervežimo liberalizavimas. Prieš kurį laiką, kai buvo patvirtintas trečiasis geležinkelių paketas, e, mes kartu su kitomis institucijomis turime, kad tos diskusijos bus pratestos 2012 metais ir komisija turės pateikti atitinkamą pasiūlymą, taigi siūlyčiau čia neužbėgti įvykiams už akių. Čia aptarėme, labai, aptarėme labai jautrų klausimą, kuris turės didelių pasiekmių, e, pasiekmių valstybėse narėse, taigi čia e, elkime apdėriai. Pour... Euh, Pone Duran, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už prist, pateiktą pakeitimų apibendrinimą. Tai yra tikrai apibendrinimas ir aš nesupratau tikros pranešėjos pozicijos dėl pakeitimų. Mes esame parlamento komitetas, mes esame Europos parlamento nariai ir mes mm, turime laikyti savo pozicijos. Mes negalime tikėtis, kad taryba e, sukurs Europos geležinkelių erdvę, nes juk visi bandys ginti savo pozicijas. E, Noriu pakalbėti apie kai kurios pakeitimus ir mano pasisakymas sutaps su pono Kramerio mintimis. Visų pirma, infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų atskirimas. Žinoma, norėsime išklausyti komisijos poziciją šio klausimu. Kiek žinau, ten yra išriškėjusios dvi stovyklos. Mes pasisakome už atskirimą, tačiau ne, ne už super atskirimą. Kitas dalykas - skaidrumas. Reikia daugiau skaidrumo tarp šios sektoriaus įvairių veikėjų ir tuo turi pasirūpinti reguliavimo institucija. Tai turi būti veiksmingai veikianti stipri reguliavimo institucija, veikianti nacionaliniu lygiu nes dauguma klausimų yra sprendžiama nacionaliniu lygiu, tiesa turi būti numatyta europinio arbitražo galimybė vis dėlto nepasisakyčiau už visišką sistemos e, apvertimą aukštinkojom, tikintis, kad po to viskas sustosi savo vėžės. Ne, jeigu norima keisti visas žaidimo taisyklės, tai tikrai būtų pavojinga. Trečias dalykas tikrai pasisakau už tai, kad būtų panaudoti iki šiol neišnaudoti kelių eismo pajėgumai, tačiau čia turime elgtis išmaniai, racionaliai, eiti tinkamu keliu. Taigi reikia pagalvoti, koks yra mūsų tikslas, kokia mūsų filosofija, čia reikia išspręsti kai kurios techninius klausimus. Ir manau, kad mes turėtume e, nuspręsti, kokio principo laikysimės dėl šios teisės akto peržiūros. Reikia atsižvelgti ir į valstybių narių m, specifiką ir siekti kaip galima didesnio suderinimo Europos lygiu tas suderinimas turi būti ne ideologinis, o pragmatinis. Pirmin, e, pranešėja, jums teks nagrinėti daugelį pakeitimų ir manau, kad kažkurio metu turėsite mums pareikšti savo poziciją ir taip pat pasiūlyti kompromisinių pakeitimų, kad šis komitetas ir visas parlamentas galėtų suformuoti savo poziciją tarybos atžvilgių, nes tarybas tenksis ginti nacionalinės sistemas, komisija turės palaikyti vieną ar kitą pusę. Mes turime padaryti viską, ką galime ir turime galvoti ne tik apie techninius pakeitimus. Ačiū. Ačiū. Noriu pasakyti, kad jau yra pasiūlyta keletas kompromisinių pakeitimų. E, su jais dirbo tie asmenys, kurie jau kalbėjo. Kur tie pakeitimai? Maiklai, siūlau pasižiūrėti, kaip veikia jūsų frakcijos komunikavimo sistema. Taip, yra kompromisinių pakeitimų, kuriuos rengia e, kai kurie asmenys. Tikrai labai žiauru taip elgtis su pranešėja, užversti ją keliais šimtais pakeitimų. Taigi jūsų kritika yra per daug griežta, turiu tai pasakyti ir aš kaip pirmininkas labai atidžiai prižiūriu, ką daro pranešėjai, siekiu, kad jie įtrauktų į darbą visas frakcijas. Dabar ponas Kančian, keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkui už visą atliktą darbą. Deborai. Taigi dėkoju Deborai už jos atliktą darbą šiuo politiškai jautriu klausimu. Nors dar liko šiek tiek laiko, dar daug ką reikia apsvarstyti. Labai dažnai nustatome pozicijas ir sakome, kad štai taryba to nenori. Atrodo, kad mes tas pozicijas priemame remdamiesi tarybos norais, bet man atrodo, čia taip pat reikia pagalvoti apie didesnę konvergenciją tarp to, ko nori taryba ir ko mes norime. Turiu keletą pastabų kurios, mano galva, leistų pasiekti geresnio paslaugų ir infrastruktūros atsiejimo, ir liberalizavimo ir taip toliau. Ir ką mes norime įtraukti prie infrastruktūros. Pirmiausia, apie liberalizavimą. Jeigu mes neliberalizuosime rinkos nacionaliniams regioniniams keleiviams, nežinau tada, ką mes apskritai apsisunkiname savo gyvenimą šituo darbu. Mm, jeigu ne dėl to, kad žmonės galėtų keliauti vienoje Europos rinkoje. Turime 2007 metų reglamentą dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimų. Bet svarbiausia reikėtų pagalvoti apie regioninius ir nacionalinius keleivius. 2012 klausimas. Aš nesu visiškai tikras, kodėl reikėtų žengti šį žingsnį. Pagal ketvirtąją programą juk dabar laikas eiti į priekį. O jeigu nesutarsime dėl 12 mėnesių, galima galbūt pratesti tą laikotarpį, bet juk pagrindinis tikslas – užtikrinti abipusės operacijas visose valstybėse narėse. Kalbant apie atsiejimą, manau, kad artėjame prie kompromiso. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų mums be paskirimo stebėjimo reikėtų pasižiūrėti, kas yra atsakingas už tinklus. Ir taip pat reikėtų pasidomėti, kas skiria valdybos narius turėtume numatyti Europos lygio reguliuojančią instituciją. Tuo, tačiau tuo pat metu turėtume stiprinti ir nacionalinės reguliuojančias institucijas, jas įtraukti į Europos reguliavimo struktūrą. O kalbant apie infrastruktūrą, be bėgių, kurie aišku yra svarbios, turime ir gelžinkelio sotis, Taip pat organizacijos yra, kurios atsakingos už šią infrastruktūros dalį. Manau, jas reikėtų įtraukti į pirmąjį priedą, kuriame kaip tik ir kalbama apie infrastruktūros nuosavybę. Manau, kad Deboros požiūris galbūt nėra visą laiką vienodai nuoseklus. O kad padarytume pažangą, turėtume apsvarstyti svarbiausią viso šio klausimo aspektą. Mano galva, tai yra nacionalinės ir regioninės rinkos liberalizavimas. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegos. Pirmiausia, norėčiau pagirti pranešėja dėl jos atlikto darbo, kuris, aišku, nebuvo paprastas ir, mano manimu, nėra labai sąžinga e, dabar e, ją peikti dėl to, tarsi, kad ji tarsi nebuvo nusikusi bendradarbiauti. Aš prašyčiau ją suprasti, juk čia kalba eina apie sudėtingą e, emocijas keliančią temą ir ji vis dėlto bandė atsižvelgti į įvairias nuomonės ir jas apjungti. Kai dėl reguliavimo tarnybų, tai esu įsitikinęs, kad pranešė pasirinko tinkamą kelią. Reguliavimo tarnybos turi būti nepriklausomos, turėti plačius įgaliojimus. Kitas svarbus dalykas, mano manimu, yra tos pagrindinės infrastruktūros. Na, turi jeigu būtų nesinaudojama tos, tomis pagrindinėmis e, infrastruktūromis, tai jos neturėjo būti, būti lizinguomas, e, išnuomojamas išperkamajama nama, o jos turėtų būti parduodamas. Kita dalis dalykas, visi, visos e, geležinkelio e, bendrovės turi turėti galimybę naudotis visuotinės svarbos paslaugomis. Na, Na ir atitinkamus sprendimus turi priimti infrastruktūros valdytojo atitinkami organai ir turėtume pagalvoti, kaip to pasiekti, nesugriaunant holdingo modelio e, ir turėtume nustatyti konkrečius kriterijus infrastruktūros valdytojų. Na, jeigu holdingo modelis buvo pasitvirtinęs, tai neturėtume jos sunaikinti, nes e, tai būtų kengsminga konkurencingumui. Turi, yra valstybių narių, e, kuriuose atliktas aiškus atsiejimas ir kurios toli gražu ne, nepasižymė dideliu um, infrastruktūros geležinkelio bendrovių skaičiumi ir, ir kitokių pavyzdžių. Taigi, kaip profsąjungos darbuotojas, kaip socialdemokratas, uh, nežiūrint to, kad e, kokia yra padėtis e, Vokietija, tačiau šiuo metu yra sudaromos tokios sutartis, e, kurių pasiekoje, atsiekimo pasiekoje geležinkelio bendrovės bankrutuotų. Na, Ir turėtume ir aišku, ir aišku tai apsunkina ir geležinkelio bendrovių darbuotojų darbą. Paskutinis dalykas E, teisė į streiką. Ir aš manau, kad teisė į streiką yra svarbesnė negu minimalių paslaugų teisė. Čia suturiu su pranešėja. Dar vienas dalykas. E, visur Europoje geležinkelio infrastruktūra nėra pakankamai gera ir visose diskusijose dėl atsėjimo ar neatsėjimo turėtume nepamiršti, kad e, koks be būtų kad jeigu būtų primtas sprendimas viską atsijėti, tai tai e, sąlygotų e, maršrutų naudojimo ir bilietų kainų kilimo. Ir tai tikrai nepatiks vartotojams. Kaip ten bebūtų, balsamas įvyks spalio mėnesį ir manau, kad iki to laiko turėsime um, pakankamai galimybių e, siekti uh, kompromisus, kurie atspindėtų daugumos nuomonę dėl geležinkelio infrastruktūros. Ačiū, toliau kalbės ponas Fidanza. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išsakyti paramą pranešėjai šioje sunkioje užduotyje. Manau, kad kelios papildomos savaitės visai praverstų, bandant apibriežti mūsų diskusiją. Ponas Kančian jau minėjo rinkų atverimą. Tai iš tikrųjų, man atrodo, irgi svarbus prioritetas. Nemanau, kad dėrėtų laukti 2012 nieko nedarant, atsižvelginti tai, ką sakė ponas Kadravai. Priegos prie infrastruktūros klausimas yra pagrindinis aspektas, kalbant apie atviresnę rinką. Neturėtume praleisti šios progos. Taip pat manau, kad jeigu norime atviros rinkos, kad atviroje rinkoje bus geresnės siūlomos paslaugos, o, o dėl to tik išloš Europos piliečiai. Ir nors galbūt reikės šiek tiek nusaikiau kalbėti apie regioninę transporto rinką, manau, nacionalinė rinka tikrai turi eiti į priekį. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti nepriklausomos, turėtų jos e, turėti atitinkamus įgaliojimus Kai kuriuose pakeitimuose tai jau buvo pasiūlyma. Nacionalinių reguliuojančių institucijų tinklo sukūrimas, manau, yra gera mintis. Galbūt galėtume numatyti ir Europinio lygio reguliuojančią instituciją, kuri stebėtų, žiūrėtų nacionalinių darbą. Nes dabar tikrai e, egzistuoja tam tikros spragos Europo, europinėme lygmenyje. Turbūt reikėtų pagalvoti apie Europos komisijos didesnį įsitraukimą ir geresnį koordinavimą, kalbant apie nacionalinius reguliuotojus. Dabar dėl atsiejimo. Man atrodo, reikia iš dalies integruoto modelio e, numatyti teisinį sąskaitų ir valdymo struktūrų atsiejimą. Tai ypač svarbu esminėms paslaugoms. Taip pat reikia užtikrinti, kad numatytume biuro atskirimą, nes reikia užtikrinti informacijos konfidencialumą, taip pat didesnį skaidrumą, kalbant apie personalą. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus be skaidrumo ir nepriklausomumo. Svarbu yra užtikrinti skaidrumą ir skiriant traukinių kelius, maršrutus. Jeigu norime, kad rinka gerai veiktų, reikia apibriežti, nuodugniau apibriežti infrastruktūros klausimą, kaip ir minėjo ponas Kančin. Tai svarbu ir kalbant apie stotis. Į tai turime atsižvelgti taip pat. Taigi mano prioritetai e, didesnis rinkos atvirumas nacionalinių reglamentuotojų stipresnis vaidmuo, galimybė įsteigti Europos lygio reglamentuotoją ir taip toliau. Ačiū, ponė Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau širdingai padėkoti poniai pranešėjai už puikų atliktą darbą. Na, kai kalba eina apie investicijas į geležinkelių transportą, tai tenka konstatuoti, kad pastaruoju metu šių investicijų sumažėjo. Mažėja investicijų tiek į dabar egzistuojančią infrastruktūrą, tiek į naujos kūrimą. Taip pat daugelį valstybių narių uh, neinvestuojama ir į geležinkelio paslaugų kokybę, o juk mes norime, kad vis daugiau žmonių keliautų geležinkeliu, būtų pervežama daugiau prekių geležinkeliais. Taigi geležinkelio paketas kaip tik turėjo ir užtikrinti šiame sektorė sukurtų darbo vietų kokybę ir išlaikymą. Mes norime, kad būtų nustatytos konkrečios, skaidrios taisyklės šiame sektorė, norime konkurencijos, bet ne bet kurią kainą. O infrastruktūros ir um, atsiejimas nuo paslaugų teikimo, tai manau, kad tai turėtų būti daroma pagal nustatytas taisyklės, kad nebūtų dumpingo. bet kuriuo atveju e, sąlygos e, galimybei e, sąlygos prieiga prie geležinkelio paslaugų neturėtų atbaidyti nu, keleivių nuo keliavimo geležinkeliais. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad būtų užtikrintos socialinės nuostatos, būtų užtikrintos geros darbo sąlygos, čia svarbus vaidmuo tenka profsąjungos, jų atstovams, taip pat ir vartotojų atstovams. Reikia e, plėtoti geležinkelių sistemą. Net e, jeigu valstybės narės uh, nurodo geležinkelio įmonėms plėtoti infrastruktūrą, net jeigu yra skiriamos investicijos, finansavimas, vis dėlto e, pagrindinė užduotis tenka valstybėms narėms. Jos turi skirti finansavimą, lėšų, jos turi pasirūpinti tuo, kad E, būtų sudaromi ilgalaikiai, bent jau dešimties metų geležinkelių sistemas plėtojimo planai, e, tam, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko modernizavimui ir penkerių metų nepakanka, reikalingi e, dešimties metų laikotarpiai, mes čia kalbame apie infrastruktūrą, apie bėgius, vėžes, riedmenis dabartiniai jau egzistuojantis geležinkelio paketai yra nepakankami. Pirmasis neturėjo jokio poveikio e, valstybėms narėms. Taigi dabar turime pasirūpinti, kad e, rinkoje geležinkelis turėtų vis didesnį dalį. Pone Bilbao. Dėkuoju, pone pirmininkė. Tiesiog norėčiau paaiškinti ta linija, kuri aš dėšiau savo pakeitimuose. Na, šie pakeitimai e, susiveda į tai, jog reikia sukurti bendrą geležinkelio erdvę, kuri būtų veiksminga, būtų tvari, kuri būtų konkurencinga, kuri būtų saveiki ir kuri leistų užtikrinti geresnės paslaugas klientams. Todėl, e, be kita ko, per savo pakeitimus e, ginu poreikį atverti geležinkelio rinkas. Bet kita vertus turime e, derinti egzistuojančius teisės aktus, turime užtikrinti maksimalų e, skaidrumą rinkoje ir taip pat reikia atitinkamų infrastruk investicijų infrastruktūrą, jos išlaikymą ir kūrimą ir taip pat e, svarbu, kad geležinkelis išliktų konkurencingas. Turime uh, be kitako savo pakeitimus turime atskirti uh, infrastruktūros administracimą ir operatorius, paslaugų teikimas, paslaugų teikimą ir infrastruktūros naudojimą. Taip pat turime sustiprinti reguliavimo tarnybų stebėsinos institucijų vaidmenį ir tokiu būdu galėsime išvengti diskriminavimo tarp įmonių ir taip pat užtikrinsime vienodas sąlygas ir prieigą visiems. Taip pat reikia skatinti privačias investicijas, tačiau svarbu kad projektai būtų skaidrus ir visos institucijos taip pat veiktų skaidriai. Kaip sakė ponas Tremosa, pavyzdžiui, 441 pakeitime pasakyta, kad svarbu, kad darant investicijas valstybės narės turėtų pasikonsultuoti su regioniais, nes valdžios institucijas tam, kad būtų atsižvelgta į mm, regioninius ir teritorinius poreikius. Europinių lygių turime pripažinti, kad šioje srityje ir regioninės valdžios institucijos turi kompetencijos, gali renkti geležinkelių plėtros strategijas. Taip pat mano pakeitimuose siūlau e, sukurti vieną Europinę reglamą instituciją, kuri būtų nepriklausoma ir kurie galėtų veikti veiksmingai. Manau, kad reikia pasirinkti dviejų metų, ne penkerių metų laikotarpį. Na ir galiausiai palaikau koreliacinių lentelių mintį, nes tokiu būdu už, bus užtikrintas teisinis aiškumas ir skaidrumas. Beje, negirdėjau ne vieno argumento likščiol, šiol kuris pagrystų, kodėl e, tos koreliacinės rentelės neturėtų būti įtrauktos, juolab, kad jos užtikrina skaidrumą ir teisiniškumą, kaip minėjau. Būtent štai tokios linijos laikiausi sudarydama savo pakeitimus. Ačiū, ponas Rykė. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Deborai už kokybiškai atliktą darbą. Europos geležinkelių tinklas yra Europos simbolis. Reikia, kad jis veiktų europiniu lygiu ir reikia jį atverti, mes turime dirbti skaidriai geležinkelių sektoriui turi būti taikomas ypatingas požiūris. Mes jau ilgą laiką dirbame, tačiau tas darbas nedavė rezultatų. Nors visi žino, ką reikia daryti, kad Europos geležinkelių tinklas veiktų tinkamai. Reikia stiprių reguliavimo institucijų, reikia atsižvelgti į socialinius dalykus, reikia atsižvelgti į uh, visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus, tai yra ir politiniai dalykai, ne tik ekonominiai dalykai. Infrastruktūrai reikia finansinių išteklių. Visi tai žino, bet kyla klausimas, kodėl mes vis dar apie tai kalbame. Kai kas sako, kad jeigu holdingai tinkamai veikia, kam ką nors keisti, bet jeigu vyrauja monopolija, tai jos atstovai sako, kam reiktų ką nors keisti. Vis dėlto mums reikia galvoti, ką daryti, neturime leisti, kad situacija tęstusi. O mano minėta situacija yra susikloščiusi keliose šalise. Žinoma, daug kas siejasi su nacionalinėmis sistemomis, ne su kažkokiamis politinėmis frakcijomis. Žinome, kokia yra tarybos pozicija. Darydamas išvadą, galiu pasakyti, kad e, mane nuvylė komisijos pasiūlymas, tačiau pamatęs tarybos dokumentą, supratau, kad reikia atsiprašyti komisijos, nes komisijos pasiūlymas tikrai labiau atitinka mūsų norus. Ir tai mane stebina, nes darbas buvo grindžiamas baltaja knyga, buvo kalbama apie CO2 išmetimų mažinimą transporto sektoriuje, buvo kalbama apie ekologiškumą. Juk būtent tai ir užtikrina geležinkeliai. Nežinau, koks bus galutinis šio darbo rezultatas, bet apie Baltąją knygą kalbėdamas ponas Groš sakė, kad ten kalbama apie 50 metų perspektyvą ir kad tas laikas per daug tolimas. Tačiau nemanau, kad tas laikas per daug toli. Ponas Bak, ačiū. Iš pat pradžių norėčiau padėkoti pranešėjai linkiu jai tolesnio sėkmingo darbo. To darbo bus tikrai daug, nes jau yra peržengtos komisijos pasiūlymo ribos. Aš džiaugiuosi, kad balsavimas atidėtas, dabar turime daugiau laiko, galime įvertinti šį sudėtingą dosiją. Galėsime išsam aptarti kompromisus. Labai trumpai dėl tų aspektų, dėl kurių negaliu sutikti ir kuriems nepritarsiu. Ir beje, tai atsispend ir mano pakeitimuose. Tai pirmiausia dėl atsėjimo. Manau, kad uh, E, reikėtų sukaupti patirties, taikant įvairius modelius ir, aišku, reikia garantuoti e, sąžingą konkurenciją, rinkos atverimą, reikia, aišku, kovoti su diskriminacija, su tuo vis sutariu. Ir dabar manau, kad reikia pereikti iš karto prie kito klausimo reguliavimo tarnybos e, stiprinimo. Na, pirmiausia, reikėtų ją stiprinti, e, turėtų, jos turėtų turėti pakankamai e, darbuotojų, dalykinių žinių. Na ir manau, kad reikėtų pirmiausia sukaupti patirties nacionaliniu lygiu, pasižiūrėti, kaip veiks nacionalinės reguliavimo tarnybos ir tik tuomet galvoti apie Europinę reguliavimo instituciją. Galiausiai e, pas, infrastruktūros įgymas paslaugų teikimui, čia su tuo nesutinku. Uh, Manau, kad reikėtų dar palūkėti komisijos pasiūlymo, bus rengiamas ketvirtasis geležinkelio paketas ir aš manau, kad tai atsilieps viešam transportui. Šis paketas neapsiribos vien tik tais geležinkelio sektoriumi, bet jis bus daug platesnis. Taip pat, kaip jau minėjau, pritariu tam, kad reikia stiprinti reguliavimo tarnyboms, taip pat e, pritariu visiems pakeitimams liečiančiams geležinkelio darbuotojų, socialinio e, aspektus. Rinkos atverimas neturi reikti reikšti atlyginimo dumpingo ir, ne, reikėtų, ir reikėtų vengti tokios situacijos, kuris susiklosti mm, prieš keletą metų kelių eismo sriti, transporto srityje. Mm, pritariu ir e, streiko teisai, kas buvo paminėta, pritariu viskam, kas buvo pasakyta dėl finansavimo, investicijų, o taip pat ir vidaus, e, vidaus kaštų eksternalizavimo, apie tai buvo kalbėta, tam irgi pritariu, bet svarbu, kad būtų vengiama konkurencingumo iškraipimo. Kaip minėjau, reikia e, panaudoti ateinančius mėnesius tam, kad galėtume parengti tinkamus kompromisus. Ačiū. Thank you, Ačiū dabar ponas Dantan. Ačiū pirmininkė Ma Matthew Grosh prieš kurį laiką kalbėjo apie tai, kokie būtų jo užmojai geležinkelių atžvilgių. Darbas jau yra pradėtas, nes tengiamės išsiaiškinti įvairius aspektus. Ką galėtume padaryti mes ir piliečiai? Iki šiol paslaugų kokybė nepagerėjo, kai kuriais atvejais ji netgi pablogėjo. Pažvelkime į tai, kas vyksta įvairiose geležinkelių bendrovėse. Pažiūrėkime, kaip vyksta konkurencija. Ta konkurencija yra egoistinė. Ir tai lemia bendrovių vadovai. Kai kuriais atvejais žmonės yra priversti važinėti autobusais ten, kur anksčiau e, buvo nutiesti geležinkeliai, taigi žengiama atgal. Sveikinu pranešėją puikiai padirbėjus. Dabar, kai mūsų darbas aiškus, reikia e, greitai dirbti, nes priešingų atveju, kaip sakė Dominik Rikė, sukursime tokiu būdu sukursime tokią keleivių transporto sistemą, kuri išskirs mažiau CO2 ir veiksmingai aptarnaus mm, keleivius. Mes Europos parlamente visada siekiame panaikinti interesų konfliktus. Tų konfliktų yra ir dabar ir jie kenkia piliečių ir keleivių interesams. Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai norėčiau pats trumpai pasisakyti. Manau, kad vicepirmininkas Rykė labai tiksliai pastebėjo, dėl ko vyks pagrindiniai mūšiai nagrinėjant šį dosiją. E, svarbu, kad mes parengtume kompromisu, parengsime parlamento poziciją, tačiau tikrasis mūšis vyks su taryba, nes taryba jau dabar pamėgino sušvelninti komisijos, e, susilpninti komisijos pasiūlymą, tai jau tampa įpročiu. Ir manau, kad mes mūsų laukia tikrai sunkus mūšis, kad geležinkelių srityje būtų žengiama pirmin. Man susidaro įspūdis, kad kai kurios valstybės narės nenori, jo geležinkeliai žengtų į priekį. Kai kurios valstybės narės nenori Europinės geležinkelių sistemos e, joms visiškai saugu savo sienų viduje, matėme per pastarosius e, porą metų, kaip kai kurios vyriausybės užsidarė tarp savo sienų ir dabar laikosi šios mm, pozicijos. Bet aš manau, kad mes turėtume žvelgti į priekį ir galvoti, kokiu rezultatu galime pasiekti, kurdami europinę geležinkelių sistemą. Kai kas mm, pasisako už infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų paskirimą kai kas prieš, tačiau aš galiu pasakyti, kad status quo tikrai nėra galimas variantas. Aš parlamente dirbu nuo 1989 metų. Matau, kokia pažanga buvo padaryta kitose transporto rušyse. Ta pažanga labai smarkiai lenkia tai, kas buvo pasiekta geležinkelius rytyje. Taip, tam tikros pažangos buvo Aš su tuo sutinku, tačiau tikrai nevažiuojame taip greitai kaip tie žėvė traukiniai. Mes turbūt vos judame ir tikrai lab... nesugebame judėti tokiu pačiu tempu, kaip pavyzdžiui aviacijos sektorius. Mes turime žinoti, kur einame, kokio rezultato norime pasiekti ir jeigu mes šiame parlamente nesugebėsime mm, nustatyti principų ir prioritetų geležinkelių sistemai, tada aš esu visiškai įsitikinęs, kad ministrų taryba to nepadarys, nes ji nesuinteresuota tai daryti. Taigi, siūlau mm, dirbti su pranešėja, žinoma, nesutarimų bus, tačiau turime parengti aiškį ir glaustą parlamento poziciją, dėl kurios balsuosime spalio mėnesį ir tada jau eiti į tikrąjį mūšį. Ir tas tikrasis mūšis, kaip ir visada, e, vyks su tomis valstybėmis narėmis, kurios sėdi toje tvirtovėje, kurią vadina ministrų taryba. Dabar žodis komisijai, ponas Kasteleti. Thank you, thank you. Ačiū, pirmininkė. Labą dieną visiems. Norėčiau neišvengiamai pradėti nuo nuorodos į praėjusią savaitę ir tarybos posėdžio. Nepaisant kai kurių valstybių narių konservatyvaus požiūrio, taryba galiausiai didžiąją daugumą patvirtino bendrą poziciją. Aišku, kad šitas tekstas nėra tobulas Jis buvo parengtas po sunkių diskusijų daugelio kompromisų. Komisija jis nėra visiškai patenkinamas, kadangi daug nuostatų buvo susilpnintos. Tačiau turiu paminėti, kad tam tikrais atvejais komisijos pasiūlymo dvasiai neprieštaraujama. Kalbant apie tarybą. Taryba turėjo paskatinti parlamentą veikti greitai, o šį rytą jūs nusprendėte atidėti diskusijas ir balsavimą. Norėčiau priminti, kad prieš metus pirmininkė esate rašęs komisijai šio komiteto vardu ir sakėte, kad esate nusivylęs dėl komisijos pasiūlymo vilkinimo. Sakėte, kad šis pasiūlymas patiria įvairių pramonės lobistų. E, dabar pirmininkas kreipiasi į kalbėtoją ir sako, kad jis yra šiame komitete Ir sakoma, kad jei komisija dabar pamokslaus parlamentui dėl to greičio, kaip jisai dirba, kuomet mes savo ruoštų laukiame metų metus, kol gavome komisijos pasiūlymą, tai yra esmė dalyko. Ir jeigu jūs tokiu tonu atsakinėsite, tada mes greitai pereisime prie kito darbo atvarkės punkto. Norėčiau tik pasakyti, kad esame nusivylę šiuo sprendimu atidėti balsavimą yra daug e, pakeitimų ir kuriuos pateikė komiteto nariai, todėl būtų sunku per tokį trumpą laiką pateikti savo poziciją. Noriu tik pasakyti, kad kai kurie iš jų galbūt dar labiau susilpnis pasiūlymai, ypač tie, kurie susiję dėl 13 straipsnio, dėl prieigos prie paslaugų. E, Dėl atsiejimo komisija jau patikslino savo poziciją ankstesnėme posėdėje, todėl negryšiu prie šio klausimo. Dėl reguliavimo tai komisija e, yra atvira įvairiems jūsų siūlomiems pakeitimams. Tačiau priešintumėmės kitiems pakeitimams, kurie prieštarautų galimybei imtis veiksmų ir e, taikyti sankcijas geležinkeliams. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad reguliuotojų klausimas yra vienas svarbiausių peržiūrėtos dokumento tikslų ir leistų sukurti Europinę reglamentuojančią instituciją. Tai yra galimybė, tačiau dar reikės pagalvoti apie ją. Taip pat norėčiau uh, paminėti, kad daug narių kalba apie išlygas, lengvatas. Šios lengvatos turėtų remtis objektyviamis priežastimis. Galiausiai pabrėšiu, kad, kaip žinote, naujoje versijoje tekstas yra pateikiamas kodifikuotai Tai, kas nepažymėta pilka spalva, negali būti keičiama. Ačiū. Prieš suteikdama žodį pranešėjai, priminsiu komitetui, kad dabar vyksta teisėkuros procedūra ir atrodo mums, kad reikia teikti pakeitimus. Ir mes elgiamės pagal sutartie numatytą procedūrą ir todėl komitetas turi pilną teisę keisti viso komisijos pasiūlymo turinį, jeigu mano, kad būtina tai daryti. Ir aš atvirai pasakysiu, kad aš jau čia tikrai nepamokslausiu visiems e, parlamentaram apie demokratiją. Ponės Sarkianį. Grazie, prezidente. Uh, Ma <clears throat> ringrazio davvero i colleghi e i relatori Ombra per. Eh, Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kolegoms už jų e, įnašą į šias diskusijas. Jos, jie, jis padėjo kai ką patikslinti. Norėčiau pradėti nuo oficialaus dalyko, kurį minėjo ponas Krameris. Manau, kad reikia aiškiai kalbėti dėl to, kaip mes žiūrime į savo darbą. Aš nemanau, kad praleidau kokią nors bendradarbiavimo progą. Aš pasiūliau kompromisinius pakeitimus, kurie buvo išsiusti praėjusią savaitę visiems pranešėjams, susitikau su šešėliniais pranešėjais ir mes nusprendėme, kad aš turėčiau pateikti kompromisinius pakeitimus dėl finansavimų, nacionalinių reglamentavimo institucijų ir deleguotų aktų. Tai padarysiu iki rytojaus ryto posėdžio. Šiandieną buvo pasakyta, kad tokių pakeitimų nėra. Taigi man labai patiktų, jeigu visi aiškiai suprastume, kas apie ką kalba. Ir jeigu norėtumėte vėl susitikti, tai aš esu pasiruošusi tai padaryti. Manau, kad. Aš suprantu, ką jūs sakėte apie re... poreikį suteikti desnius įgaliojimus reguliuotojui. Ir su ponu Grošu ir ponu Tremoso jiems noriu pasakyti, visiems tiems, kas sakė, kad naujoje versijoje reguliuotojas turės svarbu vaidmenį, turiu pasakyti, kad tikrai reikia daryti viską, kad užtikrintume būtiną nepriklausomumo lygį. Taip pat manau, kad pavyks mums surasti sprendimą dėl 31 ir 32 straipsnių, kuriuos minėjo ponas Zylė. O kai dėl kolegų, pavyzdžiui, pono Kramerio, kurie sakė, kad reikia palaukti, kai pasibaigs skundų nagrinėjimas teisingumo teisme. Aš manau, kad parlamento vaidmuo yra renkti teisinius pasiūlymus, uh, teisėkuros pasiūlymus ir taip vykdyti teisėkuros procesą. Man atrodo, kad parlamentas neturi elgtis atsižvelgdamas vien tik į, Euro, į Europos teismo teismo nutartis. Tai nėra mūsų užduotis. Noriu taip pat pasakyti tai poniai Vils. Man atrodo, kad europarlamentarai atstovauja Europos piliečius. O jeigu mes čia atstovaujam nacionalinės bendrovės, tai aš tada suklydau. Ir ponia Vils, kuri atrodo atstovauja Deutsche Bahn, man visiškai nesuprantama. Mes čia atstovavome visus Europos piliečius. Taigi tikrai esu priblokšta to, ką išgirdau, bet galbūt tai tik nesusipratimas pritariu tam, ką pasakė ponas Groš, apibendrindamas atskirimo pagrindinį tikslą, kad tuo siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą, nepriklausomumą ir nediskriminavimą, kalbant apie prieigą prie rinkos ir geležinkelio paslaugų. Taip pat esu dėkingas už pono Kadraui pasiūlymą dėl liberalizavimo. Čia yra įvairių pasiūlymų iš pono Kančian ir kitų narių. Man atrodo, kad reikia surenkti plačią diskusiją komitete šiuo klausimu. Galbūt galėtume paprašyti ponios Durant peržiūrėti projektą, kurį esu pateikusi ir taip pat pakeitimus nes manau, kad mano pozicija šiuo klausimu yra pakankamai aiški, o jei ne, tai esu pasiruošusi patikslinti savo poziciją jums. O kai dėl ankstesnių diskusijų, manau, kad iš jų aiškiai paaiškėjo, kokia yra mano pozicija dėl šio paketo. dėl to, kad reikia atsargiai elgtis socia dėl socialinių aspektų. Galiu Jūs patikinti, kad mes atsižvelgsime į profsąjungų pastabas. Man atrodo, kad Europos parlamento pareiga yra teikti pasiūlymus, kurie naujoje versijoje būtų toli siekiantis ir todėl kompensuotų nepakankamai toli siekiančius tikslus, kuriuos numatė taryba. Žinome, kad 2012 bus sudėtingi metai, tačiau manau, kad verta padirbėti, pasistengti tam, kad geležinkelių sistema susilauktų investicijų, nes jie yra ekologiškesnė, atviresnė, saugesnė ir gerai užtikrinti infrastruktūras susijęjančias, o neskaldančias valstybės narės. Ir jeigu laikysime tokios pozicijos, tikrai padarysime pažangą, o jei taip negalvosime, tada turėsime labai riboto, ribotos vertės naują versiją. Yra tam tikrų sričių, kur dar reikia patikslinti daug dalykų, ypač tose sritise, kur parlamentas nori eiti toliau nei komisija. Parlamentas išreiškė demokratinę valią atidėti balsavimą iki spalio sesijos ir todėl turėsime laiko dar rūpjūti apsvarstyti pakeitimus. Tikiuosi, kad pranešėja galės pasikalbėti su visais šešėliniais pranešėjais, kad būtų parengti kompromisai. O tada, kaip minėjau, balsuosime komitete spalio mėnesį ir galbūt plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesį. Balsuosime dėl to, ko laukiame 15 metų. Kitas darbo tvarkės punktas yra Europos bendrijų ir Meksikos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų. Žodį suteikiu poniai Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju. Pirmininkas prašo išeiti tyliai iš salės parlamente viename. Pos, viena posėdžio salėje te gali vienas posėdis, jam aš pirmininkauju, taigi paprašysiu visų norinčių tai iš salės tai padaryti tyliai, tam, kad pranešė galėtų pradėti pristatyti savo pranešimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, Mano pranešimas liečia tarybos sprendimą dėl ES ir Meksikos tarimo dėl tam tikrų oro susiekimo paslaugų aspektų. Taigi, pranešimas liečia sustarimą dėl tam tikro oro susitikimų paslaugų aspektus. Kai kalba eina apie oro susisiekimą, paprastai būdavo sudaromi dvi šaliai susitarimai. Ir dviejų šių atvejų Teisingumo teismas e, nusprendė, kad šie e, dvišaliai susitarimai prieštarauja bendrijos principui, todėl dabar komisija derasi dėl šių susitarimų. Ir šiuo atveju Kalbame apie sustarimą, kurio yra 13 pagrindinių nuostatų ir šis sustarimas bus sudarytas tarp ES ir Meksikos. Pavyzdžiui, antrame straipsnėje kalbame apie skirimo uh, nuostatas, toliau kalbama ketvirtame straipsnėje apie sudarinumą su konkurencingumo nuostatomis pirminėme 2008 metų starime buvo uh, uh, aviacinio benzino apmokestinio abipisiškumo principas, tačiau Deja, taryba nepritarė šiai priemonė ir jį galiausiai buvo išbraukta iš susitarimo. 2010 m. gruodžio mėnesį sutarimas buvo sudarytas. Uh, tačiau jis kol kas negalioja, nes dar parlamentas nėra davęs savo pritarimo šiam sutarimui. Ir jau kai parlamentas pritar šiam sutarimui, šis galės įsigalioti. Dabar dar šiek tiek apie santykius tarp ES ir Meksikos. Meksikos rinka yra svarbi Europos oro vežėjams. 2000 2009 metais 2,5 milijonų uh, keleivių vyko į Meksiką ir buvo pervežta 90 tūkstančių tonų krovinių. Meksika yra svarbus ES prekybos partneris. Ir Meksika ir e, šalia JAV e, yra antra pagal svarbą um, eksporto rinka ir uh, po JAF ir Kinijos trečia pagal svarbą importo rinka. E, apyvarta Europos e, importuotų prekių vertė 9,9 milijardai eurų, o eksportuotų e, prekių vertė pen, virš 15 milijardų eurų. Ir pagrindinės prekės yra elektrotechnika, mineralai, e, Mm, cheminės medžiagos, transporto um, priemonės ir panašiai. Taigi, e, santykiai tarp Europos ir Sąjungos ir Meksikos yra labai svarbus ir todėl komitetui rekomenduojama pritarti šiam sutarimui. Ačiū, kiek suprantu, čia turime sutikimo procedūrą. Ponas Groš. Dėkuoju pranešiu už tai, kad jį pristatė pranešimą. Na, jį visuomet tai daro labai aiškiai ir didaktiškai. Iš tikrųjų, Meksika yra svarbi šalis partnerė ir kas kart e, nustembu e, dėl to, kad e, su šitomis šalimis, su kuriomis daromi dvišaliai sutarimai, pasiekima daugiau negu kartais tokių svarbių partnerių atžvilgių. Na ir manau, kad šis susitarimas yra geras kaiminiškas bendradarbiavimas, užtikrins gerą kaiminišką bendradarbiavimą tarp ES ir Meksikos. Ir manau, kad uh, E, čia viskas žengia tinkama linkme, galbūt kitame etape galima bus pagilinti santykius, bet e, šiame etape tai tikrai priimti tinkami sprendimai. Dėkuoju, ponė Maisner. Dėkuoju, ponė pirminkė. Taip pat savo ruoštų noriu padėkoti ponė Tiko už pranešimą. Tai yra dar vienas pranešimas e, įvairių pranešimų liečiančių aviaciją sekoje. Na, jau buvo minėta, kad e, Meksika yra svarbi Europos partnerė, todėl e, pritariu pranešėjai ir ponui Grošui tam, kad šis tarimas būtų toli, pagrindas tolimesniam, platesniam, visuomesniam susitarimui tarp ES ir Meksikos. Sudarom sustarimą ir su JAV, su Kanada, su Australija ir aš Kanadą visuomet pasirinku kaip pavyzdį, nes interesai tarp ES ir Kanados ypač dernami. Būtų gerai, jeigu tai būtų daroma ir Meksikos atžvilgiu. Aišku, galima būtų uh, pritarti ar nepritarti sustarimui, tik JAV atžvilgiu mes dvėjojame ar pritarti sustarimui. Na, o šiuo atveju labai svarbu, kad būtų nediskriminuota prieiga prie oro erdvės, taip pat turėtų būti atliekamos kontrolės, turi būti užtikrintas konkurencingumo sąlygos. Taigi aš manau, kad tai yra tinkami aspektai, kurių norime tokio pobūdžio sutarimuose, todėl savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad pritarėme šiam susitarimui. Pone Foster. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Tikau. Mm, sutinku su viskuo, ką sakė ponė Tikau akivaizdu, kad turime atsižvelgti į labai svarbius priekybinius ryšius, kuriuos plėtojame su e, trečiosiomis šalimis. Ir ECR frakcijos vardu remsime e, šios starimo pasirašymą. Komisijos vardu ponas Bugalvanė. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Tikau už pranešimą ir visų pirma už išvadą bei rekomendaciją, kad parlamentas turėtų pritarti šiam susitarimui, kuris, kaip sakė ponė Tikau, yra skirtas atkurti teisiniam aiškumui. Šiame ir kitose susitarimuose, kad įvykdytume e, teismo sprendimus dėl susitarimo su JAV. Šis susitarimas suteiks galimybę bet kuriai ES avialinių bendroviai e, skraidyti į Meksiką iš ES valstybės narės, jeigu tik ta bendrovė tinkamai įsisteigusi valstybėje narėje. Ir bus užtikrintos reikiamos teisės eksploatuoti tam tikrą maršrutą. Manau, kad čia atsižvelgiama į ES interesus. Tai yra 45 tokio tipo susitarimas, jis yra svarbus, nes, kaip sakė ponė Tikau ir kaip minėjo kai kurie kiti komiteto nariai, tas susitarimas svarbus todėl, kad jis sukuria pagrindą kitiems svarbesniems dalykams, pavyzdžiui, pasauliniam susitarimui, bendram susitarimui, dėl kurio dėrėjomės su JAV, Kanada ir Brazilija, padedant Europos parlamentui. Čia svarbu atsižvelgti į priekybos ryšius ir į e, transportą eksporto mastus tarp Europos ir Meksikos. Jau buvo minėta, kad pervežama apie 2,5 milijono keleivių. Um, manome, kad bendras susitarimas, kuris liberalizuotų ir suartintų priekybos ryšius su Meksika, taip pat būtų labai svarbus mes komisijoje galvojame apie visus šios dalykus, bet žinoma, yra tam tikros prielaidos e, tokiam sutarimui susidaryti. Visų pirma, šalis partnerė turi būti suinteresuota sudaryti tokį susitarimą. Nežinau, ar Meksika yra suinteresuota. Kitas dalykas, mes turime gauti įgaliojimus iš tarybos. Ir tikiuosi, kad abi tos sąlygos bus e, įvykdytos. Dėkoju, poniai Tikau ir pirmininkė, kol dar man suteiktas žodis, norėčiau pasakyti, kad praėjusią savaitę per transporto ministrų tarybą ministrai komisijai suteikė dėrybinius įgaliojimus dėl dėrėti su Moldova. Tai bus dar vienas susitarimas su dar viena šalimi. Ačiū. Dėkoju ponui Bugalvanė už šią informaciją. Kai būsime oficialiai informuoti, E, tada atitinkamai pradėsime savo procedūras. O balsavimas dėl šio susitarimo su Meksika yra numatytas komitete rūpiučio pabaigoje, o plenarinėje sesijoje tikimės bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Ačiū, dėkoju pranešėjai. Kiti klausimai. Aš kitų klausimų neturiu, ar kas nors kitas nori ką nors pasiūlyti. Jeigu ne, priminsiu, kad kito posėdžio data data ir vieta yra e, Liepos 11 diena Briuselyje 15 val. Labai ačiū visiems, kurie dalyvavo posėdėje visą popietę. Pirmininkas dėkoja ir vertėjams. Labai ačiū visiems.